Dėkuoju pirmininkė. Labą dieną. Norėčiau padėkoti jums visiems ir norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvauja klausimuose šią svarbę temą. Tai yra diskusijose dėl oficialių kontrolių. Ir ši kontrolė pirmą kartą apima e, visą žemės ūkio ir maisto produktų grandinę. Norėčiau ypač padėkoti pirmininkaujančiai Lietuvai, taip pat komisijos nariui Borg, kuris užtikrina konstruktyvų dialogą būtent apie šią, šį sudėtingą teisės aktą. Kaip jau minėjau, bus daug pasisakymų ir. Hmm E, kai kurių temų šiandieną negalėsime apsvarstyti. Ne todėl, kad šios temos yra mažiau svarbios, bet tiesiog todėl, kad mums šiandieną trūksta laiko. Norėčiau pabrėžti, kad žemės ir maisto produktų sektorius yra didžiausias, antras pagal didumą e, sektorius ES ir daugiau negu 48 milijonai žmonių jame dirba Ir e, per metus apyvarta siekia 750 milijonų eurų produktai šios sektoriaus yra ES labiausiai apsaugoti pasaulyje. Vis dėlto nors ir jau egzistuoja gana specifinis, e, specifiniai teisės aktai, mus paveikė kai kurie, kai kurie skandalai ir paskutinysis pavyzdžiui buvo arklienos skandalas. Šis pasiūlymas, šio pasiūlymu yra siekiama harmonizuoti teisės aktus susijusius su kontrole. Norėčiau padėkoti DG Sanko už tikrai labai sudėtingą darbą, kurį atliko pastaraisiais metais, siekiant e, paruošti šį pasiūlymą. Reglamentas 882-2004 metų leidžia valstybėms narėms interpretuoti, leidžia leidžia, palieka joms interpretavimo laisvę tam, kad galėtume apibriežti, kalbant apie ateities reglamentą, kada tokio interpretavimo reikia. Deleguotieji aktai galėtų susilpninti šį dokumentą, bet apie tai pasakys ekspertai. Šiandienos tikslas yra išklausyti, išklausyti visų ekspertų ir e, sužinoti, pasimokyti ekspertų diskusijos e, vyksta kartu su pagrindinių asociacijų atstovais, su kompetitingomis institucijomis ir taip mes galėsime e, dar daugiau sužinoti svarbiom, apie šias svarbias temas nes e, būtent tai šie visi atstovai turi taikyti šios teisės aktus ir mes sužinoję jų nuomonę galėsime suprasti, ar yra kažkokių kritinių aspektų ir kaip galėtume juos išspręsti. Dėkuoju. Ačiū kolegai Perijo, dabar steiksime žodį pranešėjui Britai Raimers, Žemės ūkio komiteto vardu. Mėly kolegos, mėly svečiai, komisijos nariai, manau, kad tikrai svarbu vieningai e, svarstyti, užtikrinti patikrų palyginamumą maisto produktų grandinėje. Svarbu yra užtikrinti šių patikrų veiksmingumą, todėl mes sveikiname atitinkamus komisijos veiksmus, tačiau turime uh, šiame procese atkreipti dėmesį į būtinybę laikytis maisto produktams galiojančių teisės aktų, taip pat turime stiprinti, atgauti vartotojų pasitikėjimą, negalime pamiršti taip pat e, būtinybės e, užsitikrinti trečiųjų valstybių pasitikėjimą mūsų E, kontrolės patikros sistema, tai yra labai svarbu mūsų eksportuotojams, taip pat e, svarbu užtikrinti, kad e, būtų laikomasi viešosios visuomenės sveikatos saugojimo nuostatų, taip pat svarbu įtraukti įmonės į maisto produktų patikrą, tačiau negalime ant jų pačių užkrauti per didelės naštos, turime iškoti atitinkamos uh, pusiausvėros, todėl labai svarbu šiandien išgirsti nuomonės iš įvairių sričių, kad galėtume susidaryti bendrą vaizdą ir mm, tokiu būdu galėti pagerinti teikiamus pasiūlymus tam, kad būtų pasiektas rezultatas, kuris būtų priimtinas visoms suinteresuotoms šalims, kuris atrodytų pakankamai uh, tvirtas, užtikrintas ir kuri pasitelkus būtų galima sustiprinti mūsų vartotojų pasitikėjimą. Todėl nekantrai laukiu būsimų diskusijų ir linkiu šiam renginiui sėkmės. Pirmininkė, ačiū Britai Raimers. Dabar suteiksiu žodį poniai Davidui Kliučinskui, atitinkamos darbo grupės taryboje vicepirmininkui. Prašau. Čia, dėl reportero. Pirilo, e, honorable. Gerbiamas pranešėjau, gerbiami komiteto nariai, ponės ir ponai. Lietuvos žemės ūkio ministro Juknos vardu norėčiau padėkoti už pakvietimą dalyvauti šiame svarbiame įvykinėje ir jis taip pat norėčiau perduoti jo apgailestavimą, kad jis negalėjo atvykti į šitą posėdžią. Kaip jūs žinote, mes susidarėme su problemomis dėl Rusijos mm, kontrolės prie sienų ir šitą, kadangi jisai užsėmęs būtent šiais klausimais, jis negalėjo atvykti į šitą posėdį. Jis paprašė manęs, kad atstovauti jį šiame susitinkime kadangi pirmininkaujantį valstybę skiria labai didelį dėmesį šitam klausimui ir žinoma darbui, kurių, kurį nuveikėte jūs šią, šią temą. Aš norėčiau pasakyti, kad mes taip pat esame suinteresuoti trečiųjų šalių, suinteresuotų šalių nuomonę tų, kurios mm, dalyvauja kas eh, kopa kodžeka veikloje. Šis minimas pasiūlymas yra platesnio paketo dalis, paketo, kuris apima e, augalų sveikatą, dauginami medžiagą ir taip pat e, gyvulinės kilmės maistą. Labai svarbu patiksinti dabartinius teisės aktus, o veiksmingos kontrolės yra labai svarbios, kad būtų tinkamai taikomomi e, maisto produktus e, reguliuojantis įstatymai. Taip pat įstatymai, kurie reglamentuoja ir e, pašarus bei dauginamą medžiagą. Lietuva kaip pirmininkaujanti valstybė sieks kuo didesnės pažangos nagrinėti šį klausimą taryboje ypač dėl išlaidų. Iš tikrųjų, pasiūlymas dėl išlaidų mums yra svarbus, kurį mes tikimės pabaigti nagrinėti šį pusmetį. O dėl techninių detalių dar atrodo reikės darytis ilgiau, kadangi reikės papildomo laiko diskusijoms. Kadangi Visos šios nuostatos yra bendro paketo sudinės dalys, reikia užtikrinti tarp tekstų atitinkamą e, pusiausvyrą, nuoseklumą ir žinoma reikia atsižvelgti į valstybių narių pagėdavimus. Kadangi situacija yra tokia, kokia yra, e, reikėtų tikėtis, kad dėrybinis mandatas galės būti suteiktas tik tai metų pabaigoje, tačiau kaip ten bebūtų, mes tikimės, kad taryboje mes pasistumėsime pagal išgalės į priekį. Kaip pirmininkaujantį valstybę, mes taip pat norėtume e, tęsti mūsų kontaktus su jumis, pranešiau, ir taip pat tikimės, kad darbas taryboje pasistumės į priekį. Dėkuoju Kučinskui už šitą e, aišku pasisakymą, o dabar suteikiu žodį komisarui. Much, Chair, of... Ačiū pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Žinoma, tai puikiai galimybė pabandyti išsiaiškinti ką reiškia šitas platus teisės aktas arba netgi visas teisės aktų paketas, kuris apima gyvūnų sveikatą, gerovę, taip pat augalų e, saugumą ir taip pat maisto produktų kontrolę bei taip pat išlaidas šiame sektoriuje. as one of the regions in the world which has oficialios kontrolės galėtų būti suformuluotos labai griežtose nuostatose, kurios yra labai svarbios tikrinant maisto produktus. Ir šitos nuostatos, atrodo, yra jau pasiūlytos. Valstybės narės turi jas įgyvendinti savo e, šalyse visuose sektoriuose ir nepriklausomai nuo jokių aplinkybių ir tie patikrinimai, žinoma, galėtų būti papildomi tam tikrais komisijos, papel, e, komisijos ekspertų vizitais. Šitas e, įstatymų paketas buvo pasiūlytas gegužė 6 dieną. Aš tikiuosi, kad jūs visi susipažinote su šio įstatymų projekto paketo e, turiniu. Karga Pirilo paminėjo įvairius skandalus, kurie įvyko neseniai ir todėl šitas e, teisėkuros aktų pasiūlymo paketas yra tarsi atsakas į tokius atvejus, į tokią e, nesažiningą etiketavimo veiklą. Taigi, pirmą kartą mes siūlome teisėkuros aktu numatyti nuobaudas, ne tik atbaidamčio pobūdžio, bet jos turėtų ir užkirsti kelią tam tikriems operatoriams e, neteisėtai veikti ir taip gauti pagrįstą pelną visose valstybėse narėse turės būti atlikti DNR testai ir taip pat gestures, recommendations by the Commission, but that they will actually have some. Ir taip pat e, turės tikrinti antibiotinių vaistų naudojimą. Taigi yra pateikiamos rekomendacijos kurios leidžia valstybėms narėms žengti dar vieną žingsnį į priekį. Valstybėms buvo siūloma, sakykime, 150 testų, o jungtiniai karalystiai, pavyzdžiui, buvo atliekama 200 tokių testų ir buvo tikrinama visa e, arkliena. Taigi, ta reakcija valstybėse narėse buvo įvairi įvairialypė, o dabar mes siūlome bendrus veiksmus, kuriuos vykdo ir komisija, ir taryba, ir valstybės narės, atsiliepdamos į arklienos skandalą. Taip pat yra tam tikrų kitų klausimų, kuriuos reikėtų patikslinti, kurie galbūt sukels tam tikros intrigos šioje institucijoje ir kitose institucijose. Pavyzdžiui, tai būtų finansavimo klausimas ir kitas kontroversiškas klausimas - deleguotų teisės aktų klausimas. Dėl tų oficialių patikrų sistemos ir finansavimo. Taigi nacionalinės tarnybos turės vykdyti šitas kontrolės ir toms valstybėms narėms teks didžiausias uždavinys vykdyti veiksmingas patikras, kad nekiltų rizikos maisto produktų grandinėje. Dabar atrodo, kad ypač krizės akivaizdoje kai kuriuose valstybėse tokios oficialios patikros arba kontrolės e, nebuvo tokios griežtos, kaip buvo tikėtasi. Grįžtant prie įmokų ir išplečiant tų patikrų mokesčių spektrą, tam tikrose srityse yra vis dėlto numatyta, kad tam tikroje grandinėje vykdomos patikros tikrai bus labai naudingos, atneš daug naudos Tačiau, kadangi kaštai didės, vis dėlto reikės kontroliuojančioms institucijoms pagalvoti, kaip toliau vykdyti tas kontrolės veiksmingai. Be to, įvedam tam tikruose pagrindžiuose sektoriuose privalomąją mokestį. Nebuvo galvota, kad tas mokestis turėtų būti atskiras, izoliuotas. Komisija pasiūlydama šitą paketą dėl kontrolės ir dėl e, mo, mokesčių siekia, kad būtų užtikrintas atskaitomumas ir taip pat skaidrumas visiems piliečiams, verslui ir piliečiams. Verslas turėtų puikiai žinoti, kaip yra renkami mokesčiai, kaip jie paskaičiuojami, kaip jie yra išleidžiami ir taip pat kaip bus siekiama išvengti, kad, ne, kad nebūtų švaistomos tos privalomų mokesčių sukauptos lėšos. Ir šita sistema tikimės užtikrinti viešųjų oficialių kontrolių sistemos tvarumą mes siekiame ta, nukirsti tas sąsajas nuo vietos savivaldos priimtų sprendimų susijusių su kontrolėmis. Taigi mes padidinsime kontrolių, kontrolės institucijų atskaitomybę ir taip pat manome, kad geriau seksime, kaip yra įgyvendinami kontrolės reikalavimai. Mūsų manimų visi sektoriai turės būti įtraukti į šitą mokesčių sistemą, o komisija turės pritaikyti šitą reglamentą prie mažų ir vidutinių įmonių. Dabar dėl deleguotų teisės aktų. Aš žinau, kad komisijos pasiūlyme yra numatyta galimybė penkiuose, šešiuose sektoriuose dar papildomai išleisti deleguotus teisės aktus. O mes be kita ko puikiai suprantame, kaip parlamentas nemėgsta tokių deleguotų teisės aktų. Ir kiekvienais atvejais, kai parlamentas e, suteikė vykdomajai valdžiai įgaliojimus priimti tam tikrus papildomus teisės aktus, jis sieja tuos įgaliojimus su tam tikromis sąlygomis. Kai yra priemamas toksai deleguotas teisės aktas, apskritai yra uh, papildomas pagrindinis teisės aktas, užpildomas tam tikros spragos, numatos tam tikros techninės detalės. Jeigu nebūtų tokių uh, reglamentų papildomų teisės nuostatų, tai tuomet tas pagrindinis teisės aktas būtų labai išsamus, labai pedantiškas, bet to nebūtų galima numatyti lankstumu tam tikru klausimu, kuris yra reglamentuojamas pagrindiniu teisės aktu. Mes puikiai žinome, kad parlamentas, kaip ir taryba, turi pakankamai daug abejonių dėl deleguotų teisės aktų. Jeigu mes norėtume atsižvelgti į naują veiklą arba į papildomą riziką, tai turime numatyti tokių deleguotų teisės aktų primimo galimybę. Tiesiog, kad galėtume atsakyti į naujus iškilusius iššūkius. Žinoma, pasitarė su parlamentu kaip viena iš teisėkuros institucija Žinoma, parlamentas toliau formuluos savo sąlygas susijusias su deleguotų teisės aktų, tačiau aš nemanau, kad mes galėsime visiškai atsakyti tokios galimybės. Taip pat aš norėčiau paminėti ir kitą naudą, kurią gali atnešti šitas pasiūlytas teisės aktas. Tai yra kontrolė prie sienų. ES maisto produktų gamintojai norėtų, kad ir kitiems tretiesiems asmenėms trečiosiams šalims būtų taikomas tokios pat griežtos nuostatos. Taigi mes manome sutelkti labiau kontrolės pajėgas ir gyv, gyv, gyvūnų kontrolė, maisto produktų kontrolė laimės nuo to, kadangi bus e, vadovaujamasi rizika pagrįstų mechanizmų, bet to bus numatyta vieninga sistema, vieningas e, informacijos pateikimo elektroninis e, formatas ir ta sistema visada prisitaikys prie papildomos rizikos, kurie galės kilti iš trečiųjų šalių dėl priemonių nukreiptų prieš piknaudžiavimą. Vartotojai ir sąžininkai verslininkai turėtų žinoti, kad tam tikros kompetingos institucijos dalį kontrolės pastangų turės skirti bandydamos e, e, nustatyti ES teisės aktų pažeidimą arba apskritai piknaudžiavimo atvejus. Taigi daugiau dėmesio bus skiriama e, tam etapui, kuris vyko iki piknaudžiavimo konstatavimą. Taigi mes norėtume laiku užkirsti kelią tokiai E, nusikalstamai veiklai. Ir kad e, ir galiausiai naujos nuostatos padės sugriežtinti ES reguliavimo modelį, kuris yra pripažįstamas kaip kokybiškas pasaulio mastu. Taigi aš norėčiau padėkoti pranešėjui iš pranešėjams iš abiejų komitetų ir dar kartą norėčiau patikinti, kad mano tarnybos yra pasirengusios toliau bendrauti su jumis. Ačiū komisijos nariui, ši tema yra labai svarbi emocinių požiūrių. Šiuo kuomet kalbame apie maisto produktų saugumą, niekas negali likti abejingas Europoje. Na, daugiausiai klausimų kyla susijusius su įvairiais skandalais, kaip galima išvengti ateitie tokio pavudžio skandalų ir tas arklienos skandalas buvo susijęs su galiojančių teisės aktų nesilaikymu. Taigi kyla klausimas, kaip, yra, e, galima, kaip galima būtų užtikrinti galiojančių teisės aktų laikymasi. Kalbant apie deleguotus teisės aktus, mes labai jautriai reaguojame į tinkamus pasiūlymus, tačiau Remiantis jūsų teiginiais, parlamentas turi patvirtinti aiškias politinės gairias tiek direktyvoje, tiek e, reglamente. Todėl labai svarbu atitinkamais klausimais e, diskutuoti, pakankamai diskutuoti. Temos, e, mėly kolegos, jums yra išdalintos ir džiaugiuosi, kad šiandien su mumis yra daug įvairių specialistų, ekspertų Mes šiek tiek pasidalijome darbus podiume ir dabar noriu perduoti pirmininkavimą Horstui Šnelhartui, kuris yra bendra pranešėjas šią temą ir <clears throat> jis koordinuos pirmąją diskusijų dalį. Ačiū ponė pirmininkė, mėly ponios ir ponai. Taip pat noriu Jūs pasveikinti susirinkusius iš šį klausimą. Džiaugiuosi, kad su mumis yra komisijos narys. Taip pat pranešėjas tema, kurią svarstome, yra iš ties svarbi ir prieš pradant diskusijas norėčiau trumpą pastabą tarti dėl deleguotų teisės aktų. <clears throat> Komisijos narys apie tai jau kalbėjo. Manau, kad galime uh, komisijos nario pageidavimą išpildyti dėl deleguotų teisės aktų nesumažinimo, tačiau taip pat norėtume, kad deleguoti teisės aktai arba e, juose esančios formuluotės būtų tokios tikslios, kad nei parlamentui, nei kam nors kitam nekiltų jokių netikėtumų dėl e, jų nuostatų taikymo ir jeigu susitartume dėl to, tai prieštaravimų neliktų. Ponės ir ponai, naujos e, oficialių e, patikrinimų kontrolės sistemos sąranga yra tikrai plačios apimties klausimas komisijos nario mes paprašėme atlikti atitinkamą dabar galiojančių teisės aktų peržiūrą. Ta peržiūra buvo atlikta e, pakankamai išsamei ir dėl to esame šiek tiek e, nustebę, tačiau tai nereiškia, kad atliktas darbas yra nepakankamai kokybiškas. Dabar pažiūrėsime, kaip parlamentas sureaguos į šį komisijos pasiūlymą ir koks bus jo galutinis variantas. Šioje diskusijų dalyje turime įvairius e, ekspertus, daktaras Erikas Pudelė Jis e, yra Sanko e, generalinio direktorato atstovas. E, Michaelis Kanelis, tai yra maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas, daktaras Martinas Hartmanas, Vokietijos veterinarijos gydytojų asociacijos vadovas, daktaras Silvijo Borelo, eilės varka susėdote, tai kaip pirmininkai labai paprasta perskaityti jūsų pavardės ir atpažinti. Tai yra Italijos e, veterinarinės sveikatos ir maisto tarnybos generalinis e, direktorius Džonas e, Bansas, Junktinės karalystės atstovas, atsakingas už maisto standartus, dirba tinkama agentūra, daktaras Luik Even jis yra Prancūzijos žemės ūkio ministerijos atstovas, e, dirbantis e, maisto produktų generalinėme direktorate atsakingas už sanitarijos ir tarptautinius ryšius. Taip pat palaikome kontaktus su JAF ir Kanados atstovais. Deja, neturime JAF administracijos atstovų, kadangi vyriausybė JAF šiuo metu nedirba. Purkiai matote, kad atitinkamas taupimo priemonės JAF reikėjo taikyti anksčiau, ne tuo metu, kai jau dabar pareigūnai negali atvykti į Europą. E, Kanados e, atitinkama veterinarijos ir fitosanitarijos tarnyba atsiuntė mums skaidrės ir džiaugiuosi, kad su mumis šiandien yra Europo, Kanados atstovybės Europos Sąjungoje atstovė ponė Klaris Lilai Angi ir jie dalyvaus viešoje diskusijoje, kuri bus po pranešimo pristatymo. Tik dabar, ponas ir ponai, suteiksiu žodį eilės tvarka išvardytiems ekspertams. Pirmasis kalbės Erikas Pudelė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, manau, kad aš dabar beveik pakartosiu tą patį savo pranešime, ką ir komisijos narys Borgas kalbėjo, tačiau aš iš 30 skaidrių jums pristatysiu galbūt 10, kadangi laiko neturime labai daug. Iš šiame naujame reglamente esančios nuostatos pakeis 2004 tarybos ir parlamento patvirtintą reglamentą. Todėl mes ir norėjome iš pradžių peržiūrėti 2004 reglamentą, atsižvelgdami į mūsų kolegų, inspektorių e, atliktus patikrinimus, kuriuos pristatys kolegas Kanelis ir atsižvelgiant į tinkamas e, maisto produktų krizės ar klienos skandalas e, jau buvo galbūt paskutinis. Prieš tai vyko Vokietijoje atitinkamas ekoli e, e. bakterijos skandalas kainavęs 55 žmonėms gyvybės. E, taip pat 2002 metais grūdinių kultūrų skandalas įvyko ir būtent po jo buvo nuspręsta peržiūrėti minėtą reglamentą, nes buvo konstatuota, kad patikrų nepakanka, ypač patikrų vietose, eksporto patikrų ir mažos įmonės taip pat susijusias su šiais procesais, nes Vokietijos skandalo metu maždaug e, kalbai apie 12 žmonių dydžio, 12 darbuotojų dydžio įmonę. E, taigi galėjome nustatyti, iš kur kyla grėsmė visuomeniai. <clears throat> Naujojo reglamentu buvo stengiamas išplėsti taikymos rytį, taikyti reglamento nuostatas visiems sektoriams, kurie iki šiol nebuvo apreipti, pavyzdžiui, augalų sveikatai, sėklų, pesticidų naudojimui. Taip pat norėjome patvirtinti, nustatyti atitinkamus patikros principus visose sektoriuose ir įvesti naują elementą, kurio nebuvo senajame reglamente, tai yra <clears throat> pradėti vykdyti spontaniškus patikrinimus, aišku, šimties tvarka, nes e, šiaip jau Apie patikrinimus būtina informuoti iš anksto tam, kad e, tiek įmonės, tiek nacionalinės tarnybos būtų tam pasiruošusios, tačiau siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir užbėgti žakiu atitinkiamas maisto produktų skandalams, buvo numatyta galimybė vykdyti patikrinimus, apie kuriuos iš anksto neįspėjama. Taip pat norėjome susijęti tarpusavį du kraštutinius administracinių požiūrių dalykus, tai yra labai lankščias taisyklės taikyti ir e, geriau koordinuoti tarpusavyje vykdomus veiksmus. Anksčiau patikrų e, dažnis buvo nusistovėjęs tam, tikri, tam tikroms gaminių rūšims. Dabar mes siūlome tokius minimalius privalomus pat tikrų dažnius, <clears throat> kuriuos e, būtina apibriežti atskirais atvejais ir be privalomų priemonių e, taip pat siūloma numatyti atitinkamas e, sankcijas nustačius pažeidimus. Dar viena naujovė, kurios anksčiau nebuvo, tai yra galimybė bendrijos lygmenių parengti koordinuotus privalomus patikrų planus. Komisijos narys Borgas kalbėjo apie jautinus DNR koordinuotus bandymus, reaguojant ir klienų skandalą. Iš tiesų buvo pateikta atitinkama rekomendacija ir visose valstybėse narėse buvo atlikti atitinkami jautinos e, bandymai, e, paimti mėginiai, tačiau tai buvo tik rekomendacinio požiūrio pasiūlymas, nes teisinių priemonių e, padaryti šiuos patikrinimus privalomais mes neturėjome, o dabar bandysime nustatyti privalomą jų pobūdį. Taip pat sieksime sustiprinti administracinių struktūrų bendradarbiavimą, siekiant, kad valstybės narise būtų tinkamai taikomos reglamento nuostatos. Tai yra vienas iš šio reglamento privalumų, kadangi šiuo metu Galime konstatuoti, kad problemos neapsiriboja viena valstybė nare dėl globalizacijos, dėl prekybinių mainų apimties. Daug valstybių narių dalyvauja viename ir tame pačiame skandale atitinkamuose įvykiuose, todėl stengiamės sustiprinti pasikeitimą informaciją tarp atskirų valstybių narių ją pagreitinti, kadangi apgalėstaudami turime konstatuoti, kad e, <clears throat> valstybių narių pasienyje dažnai tas bendarbiavimas sustoja ir siekiant sukurti bendrąją rinką, tai iš tiesų nėra teigiamas dalykas. Tokiu būdu mes norime, kad pradėtų veikti integruota elektroninė informacijos sistema, kuri apriektų E, pašarų ir maisto ankstyvojo įspėjimo sistemą, tai yra mechanizmą, kuris veikia jau 35 metus, pagal kurį pastelkus komisiją valstybės narės gali e, informuoti, <clears throat> viena valstybė narė gali informuoti visas likusias apie maisto grandinėje esančius produktus, kurie netitinka galiojančių reikalavimų, tačiau dabar šią sistemą pritaikysime labiau e, siekdami kovoti su sukčiavimo atvejais. Taip pat numatome atitinkamas finansinės baudas, <clears throat> kurias gali paskirti administracinės, administracijos e, sistemos atstovai. Ši tema yra pakankamai sudėtinga, kadangi Europos komisija neturi įgaliojimų suderinti teisėjų skiriamas finansinės sankcijas, suvienodinti E, atitinkama byla dabar svaistama teisingumo teisme, tačiau mes iš tiesų norime, kad paskirta bauda iš tiesų būtų rimta ir bent jau atitiktų padarytos žalos dydį. Dar vienas šio reglamento teigiamas aspektas susijęs su tuo, kad bus sukurta integruota, harmonizuota kontrolės sistema taikoma visiems augalinės ir gyvulinės kilmės produktams, kurie įgabenami, įvežami ES iš trečiųjų šalių. Šiandien taikoma e, sistema e, gyvulinės kilmės e, produktams, pieno produktams yra pakankamai aukšto lygio, tačiau valstybės narės <clears throat> pasienyje gali daug lankščiau organizuoti patikras augalinės kilmės maisto produktams, daržovėms, vaisiams, taip pat pramoniniams maisto produktams, tarkime, cukrui. Norime sukurti harmonizuotą patikros sistemą, kuri būtų grindžiama keliamomis grėsmėmis. Maisto saugos agentūra europinė nustatys atitinkamą grėsmės lygį atskiriems produktams ir mes nustatysime atitinkamą patikros lygmenį, kuris bus taikomas iš atitinkamos kilmės šalies įvežamiems atitinkamiems produktams. Tai reiškia, kad kai kuriems produktams bus taikomas nedidelis patikros lygis juos importuojant, o kitiems uh, mūsų taikomus labai aukštas patikros lygis, atitinkamai apskaičiuojant riziką, pavyzdžiui, pesticidams e, jų atveju bus e, tikrinamas, e, tikrinami, tikrinamas hormonų likutinis kiekis ir taip pat viskas priklausys nuo to, kiek patikimi bus trečių šalių išduodami kokybės sertifikatai. Ir savame suprantama, norint šias patikras atlikti, reikia atitinkamą finansavimą. Puikiai žinome, kad valstybės narės mažina atitinkamų tarnybų personalo skaičių reaguodamas į finansų krizę, kuri tęsiasi jau kelis metus. Taigi, kai kuriuose valstybėse narėse ženkliai netgi drastiškai mažinamas finansavimas šiai sryčiai. Todėl mums atrodo būtų naudinga įdėkti tokią sistemą, kurioje atitinkamai patikrinimai būtų finansuojami maisto pramonės įmonių, taip kaip ir, tarkime, visi pastatai, kuriuose naudojami liftai, moka atitinkamą mokestį, siekiant užtikrinti šių liftų kontrolę. <clears throat> Mes esame numatę atitinkamą privalomų įmokų kontrolė iš šios įmokos padengtų visas sąnaudas susijusias su personalu, jų apmokymu, laboratoriniam įranga ir taip toliau. <clears throat> Čia esame numatę atitinkamas išimtis mažoms įmonėms, kurios įdarbina mažiau nei 10 darbuotojų. Komisijos narys apie tai jau kalbėjo, todėl pereisiu dabar prie paskutinės temos, paskutinių skaidrių. Mes pagėdaujame, kad e, oficialus patikrinimai būtų labai skaidriai rengiami valstybėse narėse tam, kad žemės ūkio maisto pramonės atstovai, žemdirbių atstovai ir e, vartotojai galėtų aiškiai matyti, kuria kryptimi yra orientuotos atitinkamos patikros, bus rengiamos e, patikro ataskaitos, kuriuose bus pateikiama informacija apie galiojančių teisės aktų laikymą arba pažeidimus. Ir šiame prašymo projekte mes siekime užtikrinti pusiausvyrą tarp oficialių kontrolės pareigūnų dirbančių nacionalinėse tarnybose, <clears throat> maisto produktų grandinės atstovų, pradedant nuo žemdirbių ir baigiant restoranais, maisto produktų parduotuvėmis ir taip pat e, trečioji šios ganės dalis yra vartotojai. Taigi tiek trumpai, ponė pirmininkė, būtų informacijos apie, apie šį naują komisijos pasiūlymą dėl patikrų. Dėkuoju už jūsų pastabas, jūs išsakėte esminius dalykus. Mes diskusiją pratesime, kadangi iš tikrųjų šitas paketas yra didžiulis. Dabar apie audito pastangas valstybėse narėse kalbės kolega Miš Mišelis Kanel. Dėkuoju pirmininkė. E, per dešimt minučių bus tikrai labai sunku išdėlioti viską, ką turėčiau papasakoti. Turiu labai daug informacijos, mes darome daug patikrų, taigi jums pateiksiu tik pagrindinius rezultatus, kurie buvo nustatyti peržiūrint oficialią kontrolę. Aš taip pat pabrėšiu bendrus faktus, kurie yra bendri įvairioms valstybėms narėms. Problemos yra tai, kad dažnai tokie dalykai, tokie faktai yra nenustatomi ilgai. Taigi iš tikrųjų kilus kriziai kartais nepastebime kitų labai svarbių dalykų. Taigi jums pateiksiu ir kiekvienos specifinius problemų pavyzdžius. Viena, viena problema, kuri kyla visose valstybėse narėse, kalbant apie kontrolės, yra ištekliai. Ištekliai iš tikrųjų yra, išteklių reikia daug, yra didžiulis jų poreikis ir reikia tikrai išspręsti šią problemą. Ir ši problema yra sudėtinga esant ekonomikos kriziai. Valstybės narės privalo staupyti. Ir e, tenka, tenka imtis vis sudėtingesnio darbo. Taigi tai yra vienas iš pagrindinių iššūkių. Ir e, ekonomi, ekonominė krizė taip pat kelia daug iššūkių. Tai minėjo ir komisijos narys Borg. Ir labai dažnai maisto pramonė iš tikrųjų turi taupyti ir susiduria su ekonominiais sunkumais. Ir tokiuose aplinkybėse iš tikrųjų labai sunku užtikrinti maisto ir kokybės kontrolę. Dažnai mes susidurime su panašiomis problemomis. Taigi, Junktinėse Amerikos valstijose dabar yra panaši situacija ir vienas iš rodiklių, kurie jie e, apie ką e, kalbama, yra finansinė padėtis e, maisto sektorija. Ir jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, yra didesnė rizika, kad sumažins maisto kokybės kontrolę. Dar, vienas, dar viena tema yra eksporto sertifikavimas. Ir e, valstybės narės turi kontroliuoti labai daug eksporto trečiasios šalis. Tai būtų lengva, jeigu jų, jos tos kontrolės būtų vienodos visoms valstybėms narėms. Jos yra nevienodos. Lietuvos, pavyzdžiui, yra pavyzdys ir, ir Lietuvos žemės ūkio ministras šiuo metu turi susidoroti su per dideliais Rusijos reikalavimais. Bet visose valstybės narėse yra susidurama su panašiomis problemomis ir mums reikia naujų mechanizmų tam, kad galėtume eksportą palengvinti. Kaip kad Pirilio minėjo, reikėtų pabrėžti, reikėtų pagerinti uh, E, saugumą Europoje. Taip pat dar viena tema, kurią reikėtų pabrėžti, yra e, e, veiksmingumo, patikrų veiksmingumo tikrinimas. Valstybės narės investuoja ir vykdo daug kontrolį, kontrolių laboratorijų, mėginiai yra įmami ir jie yra tyriami. Ir mes dažnai susidurėme su problema, kai vykdome tokias patikras yra tai, kad kontrolės ne pačios yra tinkamiausios. Per dažnai daug išteklių ir pajėgumų investuojama yra tas kontrol, į tas kontrolės, kurių nereikia. Jos nėra pačios veiksmingiausios. Taigi mes turėtume naująjį reglamentą, reglamentavimą skirti būtent geresniems teisės aktams, tam, kad būtų galima aptikti, kur geriau panaudoti išteklius, kurios kontrolės yra veiksmingiausios sankcijos. Mano kolega padlei minėjo jau, apie tai nekalbėsiu, bet e, viena išimtis. Mes dažnai girdime teigiant, kad reikėtų griežtesnių sankcijų. Ir ypač, kalbant apie Irklino skandalą, tai buvo sakoma gana dažnai, todėl kad įmonės ėmėsi rizikos, manydamos, kad jeigu jas pagaus, iš tikrųjų jos nedaug maža kaina atsipirks. Tai yra neteisinga, reikia geresnės pusiausvyrus, reikėtų proporcingų sankcijų. Nes e, mes pastebėjome, kad kai kuriuose valstybėse narėse sankcijos yra neproporcingos. Ir dėl to kontroliuojančioms institucijoms yra labai sunku persekioti e, tokias įmonės ir todėl, kad e, vėliau sankcijos yra labai griežtos, neproporcingos ir teisminės institucijos griežtai pažiūri į kontroliuojančias institucijas ir labai dažnai gali nukentėti netgi nuo to kontroliuojančios institucijos. Tai neturėtume pamiršti. Taip pat organizaciniai klausimai. Manau, kad iš komisijos pasiūlymo yra aišku, kad mums reikėtų geresnio organizavimo, geresnio finansavimo iš valstybių narių tam, kad valstybės narės gerai e, vykdytų savo pareigas. Vis dėlto reikėtų veiksmingų, organizuotų struktūrų ir tokio, jeigu jų nebus, resursai bus išvaistyti. Taigi labai svarbu kad valstybės narės pasitelktų tinkamas struktūras, tinkamas institucijas. Ir mes dažnai auditą vykdydami pastebėjome, kad organizacija, organizavimas buvo prastas, kad nebuvo bendradarbiavimo tarp skirtingų lygmenų, skirtingų val, vi, institucijų. Taip pat nebuvo pakankamo, pakankamai lankstumo, lankstumo naudojant išteklius. Ir kartais kai kurie darbuotojai tiesiog turėdavo per daug darbo, per daug kontrolių, kurias turėjo vykdyti. Na, o tame toje pačioje valstybėje narėje e, kit, kitiems, e, kitoms institucijoms buvo skirta per daug lėšų. Taigi tiesiog trūksta lankstumo ir nepaskirstomi tinkamai, neperskirstomi tinkamai ištekliai. Dar vienas ištek, e, iššūkis yra, taip pat kalbant ir apie ir klieno skandalą, yra tai, kad susidurėma su sukčiavimu ir kokybės problemomis. Ir e, mes skiriame daug dėmesio saugumui. Tai yra pirmasis kriterijus, kalbant apie tai, kaip nusprendžiama, kur paskirstyti išteklius. Bet kai yra patikrinama, ar yra atitinkami kiti reikalavimai, tarkim, geografinės indikacijos, tam tikri organiniai e, aspektai per dažnai tokie klausimai, kurie nesusiję su saugumu, nėra laikomi prioritetiniais ir dėl to yra susidurama su neigiamomis pasiekmėmis. Na, suprantama, saugumas turi būti pirminis kriterijus, bet mums reikėtų sprendimo, kaip galėtume neignoruoti ir kitų labai svarbių aspektų. Štai dėl ko manau, kad naujasis reglamentas turėtų būtent sustiprinti e, daugiamečius nacionalinius kontrolės planus. Na, dabar perėsiu prie tam tikrų specifinių aspektų. Minėjau, kad horizontalūs aspektai kai kurie yra nepastebimi. E, Deja, dažnai e, yra susidurama su tam tikromis nacionalinėmis problemomis. Pateiksiu kelis pavyzdžius, Galėsiu, galėčiau kalbėti ir daug ilgiau. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais mes susidurėme su daug problemų valstybėse narėse su mechaniškai pjaustoma mėsa, ypač kalbant apie higieną, jos ženklinimą ir taip pat jos e, naudojimą mėsos gaminiuose. Taip pat apie gyvus dvigedžius moliuskus, kalbant ir su, su jais susidurima, susiduriamas problemomis susijusios, susijusiomis su šiais e, gyvūnais, todėl kad yra netinkamai klasifikuojami šie gyvūnai ir netinkamai vykdomi, vykdomos virusų ir toksinų patikros. Ir dėl to kyla tam tikrų saugumo problemų e, tuose valstybėse narėse. Taip pat pirminė produkcija. Erikas apie tai jau kalbėjo. E, E, pastaraisiais metais buvo pastebėta, kad kriziai, e, maisto kriziai kilus iš tikrųjų šaltinis yra negyvūnės kilmės produktai, tai yra pirminė žaliava. Reikėtų kontroliuoti būtent ir tą pirminę žaliavą ir šioje srityje. Pavyzdžiui, kalbant apie, reikėtų taip pat kontroliuoti ir augalų e, virusus ir taip toliau. Taip pat kalbant apie importą, tradiciškai labai griežtai yra kontroliuojami gyvūninės kilmės produktai ir mažiau kontroliuojami augalinės kilmės produktai. Taigi reikėtų kontroliuoti visus produktus ir atsižvelgti į visas rizikas. Na ir su tuo yra susijęs ir atsekamumas. Atsekamumas yra vienas iš pagrindinių iššūkių. Ir kaip jau minėjau, mes turime 200 per metų tokių kontrolių. Na, nereikėtų pamiršti, kokia yra mūsų perspektyva. Valstybės narės tinkamai vykdo, vykdo kontrolės ir mes padarėme daug pažangos pastaraisiais metais. Mes taip pat sumažinome, tarkim, salmonelės atveju skaičių ir taip pat pagerinome gyvūnų lygų situaciją ir reikėtų atsižvelgti į naujas, naujus pavojus, kurie atsiranda. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju kolegai Skanel už puikų pranešimą. Iš tikrųjų, reikia skirti daug dėmesio toms rytims, kurias kelia daugiausia problemų. Aš džiaugiuosi, kad pranešėjai laikėsi laiko limito, tikiuosi, kad ir kiti paseks jų pa, pavyzdžių. O dabar daktaras Martin Hartman. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai, aš norėčiau pakalbėti apie vietos institucijų nacionalinę perspektyvą šiuo klausimu. Aš norėčiau pristatyti trumpai Vokietijos valstybės e, tarnybų veterinarų asociaciją. Jis yra, tai yra asociacija, kuri apjungia 16 mm, žemų asociacijų ir yra šioje asociacijoje 5500 narių. Ir mes taip pat turime Europos veterinarų asociacijos padalinį. Mūsų veikla yra skirta visuomenės veikatai, gyvūnų sveikatai ir maisto produktų saugumai, saugai. Svarbiausias uždavinys yra įgyveninti vienos sveikatos principą, tai yra sveikatos e, gyvūnams ir gyventojams principą norėčiau pasakyti apie dabartinę situaciją, turint omenyje maisto produktų saugą, būtų tokia. Maisto produktų sauga ir kokybė yra pakankamai aukštos kokybės Vokietijoje ir apskritai Europos bendryjoise. Tačiau vis dėlto reikia gerinti padėtį ir toliau atsižvelgiant į naują raidą ir pokyčius. Todėl iš esmės pritariu ES teisės aktų tolesniam plėtojimui ir gerinimui ir taip pat 2004 metų direktyvos patobulinimui. Savo pasisakymę aš apsiribosiu pastobomis, nuorodomis, klausimais susijusiais su dabartiniu teisės aktų pasiūlymu. Septintajame straipsnėje yra kalbama apie valstybinių oficialių kontrolių skaidrumą. Ir taip pat yra kalbama apie tai, kad ES mastu bus numatyta vieninga prievalė informuoti apie tokias įvykdytas patikras. Tai labai svarbu apginant vartotojų interesus ir verslo interesus. Vokietijoje yra jau senokai rengiamasi visuomenės informavimo sistema ir to proceso metu išaiškėjo, kad šita sistema turėtų būti išsami, plati ir būtent dėl tos priežasties trečioje dalyje yra patikslinama, kad jeigu yra pateikiama e, konkreti informacija visuomeniai, tai tuomet negalima kalbėti apie kokią nors konfidencialumo prievolę reikia ne tik tai kalbėti, teikti informaciją apie poveikį sveikatai, bet ir apie poveikį rinkai. Pavyzdžiui, e, arklieno skandalas arba pašvinkusios mėsos skandalai parodė, kad tokia informacija teikti yra labai svarbu. Svarbu tai daryti tarptautiniu mastu, informuojant apie tokius maisto produktus, kurie yra netinkami vartoti arba produktus, kurių informacija yra klaidinanti. Kalbant apie oficialias kontrolės ir 15 straipsnį ir apie gyvulin, gy, gyv, gyvulinės kilmės maisto produktų kontrolę. Pirmoje dalyje apskritai yra kalbama, kas yra oficialios kontrolės. O toliau reglamente 853-2004 nuostatos nėra patikslinamos. Neaišku, kada reikia vykdyti prievolę dėl oficialių kontrolių. Bet to kalbama apie tai, kad valstybės paskirtas veterinaras turi atlikti tas kontrolės, į kuris imasi atsakomybės ir jam suteikiama tam tikra aiškinimo laisvė. Mano manimu, reikėtų patikslinti šitą nuostatą išsameu. Be to norėčiau pakalbėti apie oficialiasias kontrolės pasienio punktuose, ypač tais atvejais, kai yra tikrinami gyvūnai ir gyvulinės kilmės produktai. Nežinia, ar čia reikalingos skirtingos nuostatos. Pirma, čia yra siūloma reglamentuoti atlikti fizinę kontrolę, ją turi atlikti veterinaras. Tačiau gyvulinės kilmės gaminių patikra taip sakoma dokumente, gali būti e, atliekama ir taip pat e, turint tam tikrą papildomą kvalifikaciją. Juk čia abiem atvejais kalbame apie įvairias epidemijas ir apie riziką vartotojų sveikatai. Aš manyčiau, kad abiem atvejams reikalinga atitinkama tikrintojo kvalifikaciją. Taip pat dokumente yra kalbama apie tam tikras pažymas arba sertifikatus, kurie išduodami gyvūnams ir gyvūniai produkcijai. Kontrolių finansavimas numatant kaštus padengiančias įmokas tikslas yra labai suprantamas. Yra siūloma užtikrinti finansavimą, pakankamą kontrolių finansavimą visos ES mastu ir tolygiai traktuoti visas ES valstybės narės. Tačiau tų, tų rinkliavų, nors jų ir idėja yra e, priimtina, pavyzdžiui, pieno arba mėsos gamybos srityje. Tokios įmokos yra rinkliavos rengiamas ir Vokietijoje, tačiau apskritai visose srityse galbūt tų rinkliavų privalomo pobūdžio nereikėtų numatyti. Apskritai vieningi mokesčių arba įmokų dydžiai nežinia ar pasiteisins. Labai svarbu, nustatant šitų įmokų dydį, reikėtų labai tiksliai suformuluoti tų įmokų skaičiavimo bazę. Europos svarbu, kad e, tos nuosados būtų skaidrios ir kad nereikėtų kreiptis į Teisingumo teismą jas aiškinti. Dėl mažų įmonių atleidimo nuo įmokų pagal 82 straipsnį. Žinoma, čia yra siūloma sumažinti la, naštą mažoms įmonėms ir mažos įmonės yra tokios, kuriuose yra mažiau negu 10 darbuotojų ir kurių metinė apyvarta yra mažesnė negu 2 milijonai eurų, o Vokietijoje tokių įmonių atsirastų maždaug 80-90 procentų ir jeigu jos būtų atleistos nuo privalomojo mokesčio, tai tuomet iškiltų problemų dėl pakankamo finansavimo, kadangi jau iki šiol buvo pakankamai e, daug netekta lėšų kai buvo atliekamos oficialios patikros skerdyklose ir kai buvo e, tikrinama visa skerdina. Kitas dalykas, ar e, sumokėjus tas įmokas, mažos ir vidutinės įmonės bus atleidžiamos taip pat ir nuo pelno mokesčio, arba ta įmoka bus išskaičiuojama iš apmokestinimo e, sumos. atleidžiant mažiausias įmonės nuo įmokos iškyla problema, nes padidės valstybės finansavimo dalis ir tada bus pakankamai sunku vykdinti oficialias kontrolės ir tuomet šita kontrolės sistema gali nebetapti tvari ir taip pat saugumo uh, maisto produktų grandinėje klausimas vėl pakips ore. Mano manimu, ta papildoma pastanga tikrinant intensyviau turi būti atitinkamai finansuojama iš papildomų įmokų. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad ir mes abejojame dėl deleguotų teisės aktų, kuriuose galbūt bus reglamentuojamos konkrečios detalės, apie kurias kol kas pagrindinėme dokumente, jo tekste nieko nėra pasakyta. Dėkoju. Dėkoju daktarui Hartmanui už labai aišku pasisakymą ir už rekomendacijas. Visi kalbėjusieji minėjo finansų klausimą, o dabar daktaras Silvio Borelo galės pateikti pasiūlymus dėl finansavimo. Grazie, signor. Dėkuoju, pirmininkė. Aš tikrai džiaugiuosi galėdamas e, pasisakyti šiame posėdėje ir galėdamas išreikšti, kokia yra Italijos pozicija, kalbant apie nacionalinį integruotą į planą. Norėčiau pabrėžti, kad tikrai džiaugiuosi, kad komisija deda pastangą sureguliuoti šią sritį šio reglamentu. Šiuo reglamentu yra stengiamasi supaprastinti reglamentavimo, oficialios kontrolės reglamentavimo sistemą. Manau, kad tinkama finansavimo sistema yra būtina tam, kad būtų užtikrinta veiksminga kontrolė, kuria būtų visur vienodai saugoma e, sveikata, saugoma žmonių, gyvūnų ir augalų sveikata ir kad taip pat ši sistema būtų naudinga ir ekonominės veiklos vykdytojams Europos Sąjungoje. Dėl 2009 metais komisijos tyrimas dėl valstybių narių renkamų mokesčių skirtų oficialios kontrolės išlaidoms padengti nustatė, kad tikslas e, buvo tinkamo finansavimo užtikrinimo naudojantis reglamentavimo sistema e, iš tikrųjų nėra užtikrinamas vienodai visose valstybėse e, narėse. Vis dėlto manau, kad šios nuostatos neišsprendžia visų, visų problemų ir gali tiesiog jas dar labiau padidinti ir dėl to visa oficialių kontrolių sistema gali e, jai gali kilti pavojus. Taip pat e, norėčiau pateikti e, vieną e, idėją. Pamatinis principas, pagal kurį kontrolės išlaidas turėtų apmokėti ekonominės veiklos vykdytojai pagal jų veiklos keliamos rizikos laipsnį, E, na, iš tikrųjų, taikant šį principą nereikėtų pamiršti ir sanitarinės kontrolės. E, ši kontrolė e, yra būtina privatiems asmenims ir taip pat ekonomikų ekonominės veiklos vykdytojams. E, po jos yra išduodami sertifikatai kuriais yra užtikrinama, kad rinkoje esantys produktai e, yra, atitinka standartus ir na, šių, šių sertifikatų e, reikia sveikatai užtikrinti žmonių, gyvūnų ir e, sveikatai užtikrinti ir taip pat aplinkosaugai užtikrinti. Na ir uh, E, išlaidos, e, išlaidas dalinasi priva, privatus ir viešasis e, sektorius, turėtų dalintis privatus ir viešasis sektorius. Kontrolė, mm, kontrolė turi būti finansuojama bent dalinai ir valstybių narių. Valstybės narės galėtų bent jau dalinai finansuoti šias kontrolės per mokesčius, o veiklos, ekonominės veiklos vykdytojai turėtų padengti e, kitas patikras. E, taip pat e, norėčiau pabrėžti, kad kaip jau ir FVO ekspertai minėjo, Dažnai tarifai, kurie yra, e, kuriuos užmoka ekonominės veiklos vykdytojai, nėra nustatomi institucijų, e, būtent e, nėra nustatomi tiems patiems operatoriams. Taigi reglamento tekste reikėtų užtaisyti šį aspektą tam, kad visi tarifai atitiktų tikslus tų oficialių patikrų. Mano manimu, E, tam, kad išspręstume esam, esamas finansavimo problemas, e, reikėtų standartinės e, oficialios kontrolės Europos lygiu ir reikėtų nustatyti, kaip dažnai ji turėtų būti vykdoma pagal suderintas rizikos, rizikos kategorijas reglamento pasiūlyme yra nu, numatoma, kad komisija deleguotaisiais aktais e, turėtų nustatyti, kaip dažnai turėtų būti vykdomos šios kontrolės, bet tai yra tiesiog skirtą gyvulinės kilmės gaminiams. Na ir šiandieną žinome, jau prieš tai buvo minėta, kad augalai daro neigiamą įtaką ir dėl jų gali kilti rizika. Pavyzdžiui, E. coli atvejs buvo primintas ir taip pat e, A hepatito atvejis Italijoje neseniai pasitaikė, tuomet, kai buvo valgomi tam tikri miške užauginti augalai. Na ir tikrai reikėtų atsižvelgti ir į šiuos gaminius, reikėtų jiems skirti didelį dėmesį. Taigi, reikėtų standartinių kontrolių, reikėtų nustatyti, koks turėtų būti jų minimalus dažnumas ir tai turėtų būti padaryta ES lygiu, turėtų būti priimtas tarybos ir parlamento sprendimas ir taip nepalikti reikėtų komisijai deleguotų jų galių. Taip pat norėčiau grįžti prie privalomų tarifų, kurių reikia tam, kad būtų padengtos e, išlaidos. Reglamente, reglamento pasiūlyme nėra numatyta minimalių vienodų standartinių kainų. Ir e, manau, kad tai yra žingsnis atgal kalbant apie ankstesnį reglamentą, teisės aktą. Iš tikrųjų numatoma, kad tarif, privalomi tarifai yra nustatyti vienodi, yra nustatyti kažkokie konkretus nekintantis tarifai, juos, nusta, juos nustato e, institucijos ir taikom šie tarifai visoms, visiems operatoriams. Taigi, iš tikrųjų kiekviena valstybė narė taip turi nuspręsti, kokie šie tarifai bus ir kiekviena valstybė narė nusprendžia ir kaip dažnai vykdyti kontrolę. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad nėra apibraš, apibriešta, kiek minimaliai turėtų kainuoti tos patikros ir taip valstybės narės negali žinoti, kiek išteklių turi tai kontroliai ir dėl to yra sunku organizuoti kompetitingų institucijų darbą ir taip pat kontrolių programavimą. Taigi norėtume pasiūlyti vėl įtraukti minimalius vienodus, e, minimales vienodas kainas tų patikrų, kurias galėtų kažkiek valstybės narės pakeisti, atsižvelgdamos į tam tikrus ekonominius socialinius parametrus. Taip pat kalbį norėčiau pakalbėti apie mikro įmonės. Aš žinau, kad tai yra labai jautrus klausimas. Manau, kad šis projektas gali būti neigiamai paveikti kai kurias šalis, pavyzdžiui, Italija, kurioje 93 procentai maisto sektorioje dirbančių įmonių yra būtent mikro įmonės. Kur rasime joms išteklius. Ar valstybės narės šiuo metu gali finansuoti tas patikras, kurios buvo atliktos anksčiau ir net padidėjus 93 procentais, na tai yra klausimas, kuris man kyla mes esame už priemonės, kurios padės mažoms įmonėms, bet manome, kad būtų teisingiau išskaidyti indėlį pagal įmonės produktivumo pajėgumus. Mes tai padarėme įgyvendindami reglamentą numeris 882. Ir visi šie argumentai taip pat galioja ir importui, kai yra importuojami gaminiai iš trečiųjų šalių. Prekės gali būti patikrintos prie bet, kurios, bet kurio bet, kurio, bet kurios sienos, e, išornės sienos ir vėliau gali būti tie gaminiai vežami bet kur Europos Sąjungoje. Na, tikrai toms patikroms reikia minimalių standartų, minimalių kainų. Galima būtų nustatyti tam tikrus e, procentinius e, tarifus, kurie būtų susijęti su muitinės tarifais, kurie šiuo metu galioja Europos Sąjungoje. Ir jeigu importo tarifai skirsis, dėl to pakis ir prekybos srautai, dėl to gali kilti tam tikrų biosaugos problemų prie sienų. Ir šis klausimas buvo įtrauktas į e, komisijos ir tarybos bei parlamentos 2007 metų sprendimą. Taigi reikėtų, kad būtų persigalvota ir kad tikrai būtų nustatytos, e, nustatyta, kaip bus finansuotos tos e, oficialios kontrolės. Taigi norėčiau padėkoti visiems uždėmesį ir man buvo tikrai didžiulė garbė pasisakyti tokiame svarbiame posėdėje. Grazie, Dr. Borellos. War ein sehr informatyver. Ačiū už labai išsamų pranešimą, iš tikrųjų jūsų pasiūlymai yra naudingi, mes juos nagrinėsime dar ilgai. Dabar apie įgyvendinimo priemonės e, siekiant užkirsti kelią piknaudžiavimui, tai karalystė kalbės kolega John Barnes. Thank you very much, Chair. Ačiū pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad jis pakvietė mane dalyvauti šiame susitikime. Aš norėčiau padaryti nedidelę apžvalgą apie tai, kaip bus įgyvendinamos naujosios nuostatos, turint omenyje 2004 metų reglamento įgyvendinimą Junktinė karalystėje. Junktinė karalystėje yra maždaug daugiau negu 400 e, įvairiausių centrinių ir vietos lygio įgyvendinimo institucijų. 600 tūkstančių įmonių, kurios dirba pašarų ir maisto gamybos srityje, taip pat yra ir dizmeninės įmonės, bet to yra 500 tūkstančių įvairiausių uh, maisto uh, įmonių. 2004 metų reglamente buvo nuostatos, kurios buvo labai aiškiai veiksmingai įgyveninamos 400 tūkstančių patikrinimų buvo įvykdyta ir didžioji dalis buvo susijusi su maisto sauga, o kai kurie patikrinimai buvo nukreipti į e, etikečių peržiūrą. Labai svarbu, kad būtų užtikrinama veiksminga maisto ir pašarų kontrolė pagal vieningą uh, pagrindą ir kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti ir vykdyti nuostatas vietos lygmenių. Ir žinoma, svarbu, kad vieningai suprastų jungtinės karalystės reguliavimo institucijos, verslo atstovai ir taip pat visa Europos, visos Europos Sąjungos mastu. Dabartiniu pasiūlymu yra siekiama pagerinti veikiantį reglamentą ir taip pat sustiprinti jo nuostatas. Mes pritarėme tam siūlymai, mes taip pat pritarėme ir naujoms priemonėms, kurios leis e, išvengti netitikties ir piknaudžiavimo bei sukčiavimo. Maisto ir gėrimų pramonė Junktinėje karalystėje yra vienas iš didžiausių verslo darbdavių ir todėl reglamentuojant šią sritį yra priimtinas bet koks reglamentas, kuris stiprina kontrolės nuostatas. Remiantis 2004 metų reglamento įgyvendinimu reikėtų paminėti ne tik tai finansavimo nuostatas, bet ir tai, kad patikros buvo nukreiptos į uh, potencialę riziką. Dabar mes dar dėmesį skiriame maisto saugai, tačiau vietos institucijos negali dabar vykdyti veiksmingų kontrolių, kadangi neturi pakankamai finansų išteklių. Taigi dabartinėme pasiūlyme ir naujajame pasiūlyme yra pripažįstama, kad verslas taip pat turėtų suprasti savo patikrų svarbą. Tai reikštų, kad verslo pasaulis pats imtųsi atsakomybės ir siektų atitikties. Ir be to Junktinės karalystės atveju vietos e, struktūros vadovautųsi toliau rizika pagristomis kontrolėmis. Taigi naujieji pasiūlymo teiginiai mums yra priimtini. Be to, reikėtų nepamiršti ir tos gerosios patirties, kurią sukaupėme įgyveninti 2004 metų reglamentą. Visų pirma, mes užtikrinome labai aukštą tų tikrinančių pareigūnų kvalifikaciją, mes galėjome labai greitai sureaguoti susidūrę su nauja rizika, pavyzdžiui, e, arklienos skandalo metu. Taip pat reikėtų e, siūlyti valstybėms narims atlikti ir toliau tų viešųjų patikrinimų auditus, kad tie patikrinimai ir toliau būtų veiksmingi, užtikrinantis gerą maisto kokybę ir saugą. Be to mes manome, kad jau kelius, ke, kelius metus galiojantis laboratorijų akreditavimas taip pat padeda stiprinti pasitikėjimą. Mes taip pat pritarėme sustiprintoms nuostatoms kad būtų užtikrinama daugiau skaidrumo, kadangi valstybės narės ir kai kurios verslo šakos turėjo tam tikrų abejonių e, šią temą. Mes Jungtinėje karalystėje jau keletą metų buvome, esame įdėgę Um, atitinkamą reitingavimo sistemą, į kurią įtraukta virš 450 tūkstančių verslo įmonių ir pagal šitą sistemą yra pateikiama naujausia informacija apie maisto saugos reikalavimus. Aš manau, kad reikėtų pasinaudoti šitą paprastą ir prieinamą e, sukaupta patirtimi, dėgiant reitingavimo sistemas. Tokios e, sistemos turėtų būti įkūriamos e, mėsos perdirbimo versle ir tokia sistema galėtų pateikti, padėti užtikrinti, atitikti ir suteikti daugiau mm, teisingos informacijos vartotojams. Mes tokią praktiką tęsėme jau keletą metų. Mes galime pagal galiojančią sistemą prisimti iššūkius ir, žinoma, užtikrinti pakankamą kompetenciją Taigi tikėtis verslu yra vienas iš svarbiausių aspektų naujajame, naujajame pasiūlyme. Mes Taip pat išgirdome iš ankstesnių kalbėtojų, kad reikėtų supra, paprastinti nuostatas ir jas harmonizuoti ES lygmenių ir taip pat įtraukti į šitą sistemą ir patikros punktus pasienyje. Ir tai padėtų verslui suprasti vieningai nuostatas ir taip pat vieningai jos būtų taikomos atitinkamų reguliavimo institucijų. Tai būtų sumažinama administracinė našta ir, žinoma, supaprasinama veikla. Taip pat mes e, pritarėme laboratorijų veiklos supaprasinimu ir lankstumui. Kartais labai sunku gauti medžiagą, informaciją apie naujausias rizikas. Todėl oficialios kontrolės laboratorijos netikrai tikrai turėtų būti tikrinamos, tačiau jos turėtų turėti galimybę pačios imti iniciatyvos vertindamos naują riziką. Svarbu, kad nuostatos nebūtų labai griežtos ir kad jos būtų orientuotos į ateitį kadangi dabar yra daug pardavinėjama internetu, reikėtų numatyti galimybę uždaryti interneto puslapius ir taip pat teikti administracinę pagalbą bei bendradarbiauti. Todėl mes neturėtume per daug suvaržyti veiksmų ir galiausiai norėčiau paminėti tas nuostatos, kurios yra skirtos užkirsti kelią piknaudžiavimui. Airijoje buvo atliktas tyrimas, kurio metu išiškėjo, kad vienos picos sudėtyje yra bent jau 35 įvairiausi e, sudėdamieji produktai ir jie perkeliauja per 60 valstybių ir per penkis žemynus. Ir todėl labai svarbu užtikrinti labai aukštą kokybę ir atsekamumą ir todėl kontrolės turi būti labai griežtos. Tačiau kilus arklienos skandalui reikia pripažinti, kad nors tokio kontrolės sistema egzistavo, tačiau vis dėlto du, buvo ir duomenų bankas, kuriame buvo pateikta informacija iš daugiau negu 1350 šaltinių, tačiau mes neturėjome tyriamosios veiklos ir tyriamosios veik, tyriamąją veiklą pagristos informacijos. Taigi šitą sritį mes turime pagerinti. Ir tai reiškia, kad labiau reikės bendradarbiauti valstybėms narėms, kad jos kartu galėtų spręsti naujai kylančias problemas. Nauja nuostata dėl, gal, dėl e, tyčinės netikties arba dėl tyčinių pažeidimų prevencijos yra priimtinos, tos nuostatos turėtų leisti mums pasidomėti taip pat ir galimybėmis taikyti kompiuterinės sistemas ir žinoma reikia taikyti nuobaudas siekiant užkardyti baudžiamąją veiką. Jungtinėje karalystėje taip pat buvo daryta žingsnių, kad būtų galima e, paimti tą pelną, kuris buvo nesažiningai įgytas verslo veiklos metu. Ačiū, ponai Barnsui, už jo mintis, manau, kad e, jos tikrai bus naudingos dirbant mums teisė, kurios darbo toliau dabar prašau laiko Aven paskutinio tarti žodį. Dėkojame, kad atvykote pas mus ir sutikote pasidalinti mintimis dėl gyvūnų ir jų kilmės produktų importo. Ačiū, kaip žinote, <clears throat> Prancūzija teikia didelį dėmesį importuojamiams maisto produktams. 2008 metais esame parengę atitinkamą ataskaitą dėl importuojamų maisto produktų. Giminėjau, kad šis pasiūlymas atitinka atitinkamo memorandumą 2008 metų tarybos išvadas. Aš stengsiuosi pristatyti naujausius dalykus, kuriuos siūlo komisija tarybai ir parlamentui. Šiame reglamento projekte taip pat prieš pradėdamas apie skalbėti, aš paminėsiu svarbiausius principus susijusius su importu puikiai žinote, ES daug importuoja žemės ūkio ir maisto produktų. Todėl svarbu kontroliuoti importuojamus gaminius, siekiant apsaugoti visuomenės, gyvūnų, augalų sveikatą ir aplinką. Mes kontroliuojame keturias svarbiausias grupės, tai yra gyvūnus, gyvūnės kilmės, gaminius, augalus ir augalinės kilmės gaminius gyvūnų kontrolės srityje. Komisija prieš suteikdama leidimą importuoti <clears throat> patikrino atitinkamus tinkamas sąlygas eksportuojančiose šalise ir priima sprendimą leisti ar neleisti eksportuoti į Europos Sąjungą. Taip pat yra vykdoma ir atitinkamų dokumentų kontrolė įvairių garantinių sertifikatų, kuriuos išduoda kilmės šalies institucijos e, tapatybės kontrolė, taip pat vykdoma ir e, tiesioginė betarpiška tikslinė kontrolė siekiantis išvengti biologinės ar cheminės grėsmės. <clears throat> Taip pat e, reglamento A skyriuje pateikiami tinkami pasiūlymai dėl perdirbtų gaminių ir augalų e, kontrolę siekiant nustatyti pesticidų likusi, likutinį kiekį. Siekiant užkirsti kelią sukčiavimui prekybos srityje, e, remiamas e, atitinkamais tarptautiniais standartais e, nustatytais. Todėl ir vadovaujamasi maisto produktų tarptautinio kodekso ir kitų tarptautinių susitarimų nustatytais standartais e, bei svarbiausiais rizikos nustatymo principais, į kuriuos atsižvelgiant yra vykdomos patikros ir nustatomi reikalavimai importui. <clears throat> yra įvairios patikros tarnybos veikiančios pasienyje, vienos uh, daugiau dėmesio skiria veterinarijos dalykams, kitas fitosanitarijai. Siekiama komisijos pasiūlyme, kad šios tarnybos veiktų e, visur ES išorės pasienyje. Prancūzijoje mes esame sujungę į vieną veterinarijos ir fitosanitarijos patikros postus ir tokiu būdu galime išvengti papildomų išlaidų, <clears throat> darbo dubliavimuose, e, kitaip tinkamiau e, koordinuoti veiklą. Prancūzijoje 76 atitinkami postai veikia ir 87 pareigūnai dirbo šiuose patikros postuose ir generalinė būstinė, pagrindinė būstinė dar 5 Taip pat noriu pabrėžti, kad komisijos pasiūlymų siekiama sustiprinti bedradarbiavimą tarp muitinės ir sanitarijos tarnybų valstybėse narėse, siekiant suvienodyti, harmonizuoti importo e, kontrolę, bandoma pasitelkti informacijos mainų e, sistemą. Ta sistema vadinasi TRAS, Trade Control and Expert System. Ir Pasitelkus šią sistemą galima užkirsti kelią e, uždraustų gaminių e, patekimui į ES teritoriją per <clears throat> trečiasias valstybės narės komisijos pasiūlyme. Taip pat siūlome suvienodinti e, pasienį vykdomą ne tik veterinarinė kontrolė, tačiau taip pat ir augalinės kilmės produktų kontrolė. Tokiu būdu siekiama labiau harmonizuoti ir padaryti veiksmingesnį dabar veikiančią sistemą. Patikras pasienyje atlieka e, valstybinės tarnybos institucijos finansuojamos iš biudžeto lėšų ir taip pat e, renkami atitinkami mokesčiai iš e, įmonių. Pat buvo jau minėta, kad nuo šių mokesčių yra atleidžiamos labai mažos įmonės, samdančios mažiau nei 10 darbuotojų, tačiau e, dėl šio pasiūlymo kiltų grėsmė dabar mok mokesčius mokančioms įmonėms ateitie jų nemokėti, tokiu būdu sumažėtų atitinkamų įplaukų, todėl reikėtų šį pasiūlymą įvertinti išsameu. Taip pat norėčiau pabrėžti dar vieną aspektą, kurį minėjo kolegos Kanel ir Pudelė, susijusios su <clears throat> gyvūninės kilmės ir ugninės kilmės e, importo leidimų sistemos skirtumais gyvūninės kilmės importo sistema yra uždara, vadovaujamas joje teigiamų gaminių sąrašų, tai reiškia, kad e, visi kiti produktai, kurių nėra tame sąraše, negali būti importuojami, tuo tarpu e, auglinės kilmės produktas vadovavimasi neigiamu sąrašu, tai reiškia, kad tie produktai, kurie nėra uždrausti, gali būti importuojami. Todėl čia mes galime išvelgti potencialę saugos mažinimo problemą, kuomet būtų galima dėl fitosanitarinių tarimų reikalavimų uždrausti tam tikrų gaminių importą. Manau, kad prie šio klausimo reikėtų dar grįžti, įsvarstyti išsameu, siekiant padaryti veiksmingesnės patikras. Tai čia jums pateikiami du skaičiai. Prancūzijoje yra nustatoma augalinės kilmės produktų srityje 3,1 procentų pažeidimų ir gyvūnės kilmės produktų srityje nustatom pažeidimų 0,5 dalis sudaro 0,7 procentus, tai susijęs su labai griežta pasienio kontrole iš trečiųjų šalių įvežamų <clears throat> produktų. E, ir, e, e, būtent tą patį principą reikėtų taikyti ir ties ES išorės sieną. ES lygmenių Taip pat negalime konstatuoti pagerėjusios padėties gyvūninės kilmės produktų importo atveju. E, e, įvairūs produktai yra užkresti įvairiamis lygomis, e, todėl būtina sustiprinti priežiūros ir kontrolės sistemą ir vadovautis prevenciniu požiūriu, kontroliuojant augalinės kilmės įvežamus produktus. Noriu tik patikslinti, kad e, ta uždara kontrolės sistema neatitinka PPO galiojančių reikalavimų. Su tai reiškia, kad jeigu mes pakeisime savo požiūrį į e, augalinės kilmės produktų patikrą, tai reikia tą, reikės tą daryti laipsniškai, o ne brutaliai. Apibendrinant, būtų galima daryti išvadas, kad e, E, oficialios vykdomos kontrolės gyvūninės ir e, augalinės kilmės produktų importuojama ES nėra pakankamos, todėl reikia siekti, kad pati sistema veiktų veiksmingiau ir <clears throat> reikėtų pasinaudoti atitinkamos laivos, laisvos prekybos susitarimo nuostatomis. Su trečiosiomis šalimis dėkoju uždėmesi pirmininkas, dėkoju už jūsų mintis, padėkosime taip pat ir kitiems pranešėms, o dabar pradėsime diskusiją ir pirmininkavimą perims ponė Klas. Ačiū Horsui Šnelertui, aš taip pat noriu padėkoti ekspertams už jų pranešimus. Manau, kad dėl įvairių klausimų galima diskutuoti, reaguoti iškeltus klausimus, išsakytas mintis, taigi prašyčiau kolegės iš Kanados pirmosius pradėti diskusiją, nes e, turime diskutuoti ne tik apie bendrą Europos rinką, tačiau taip pat ir apie priekybą pasaulio mastu, todėl bendradarbiavimas su kitomis šalimis čia yra labai svarbus ir mums labai svarbi yra jūsų šalies pozicija ir <clears throat> indėlis į šią diskusiją. Prašau. Dėkoju, dėkoju, kad man suteikite galimybę pasakyti šiame posėdėje. Manau, kad jūsų pasiūlymas buvo tikrai e, labai įdomus ir mes juo susipažinome. Šiandieną buvo numatytos diskusijos ir mes taip pat šiuo metu modernizuojame savo maisto saugos standartus. Ir mes turime teisės aktą, kuris buvo paruoštas šiemet. Jis yra vadinamas Safe Food for Canadians Act. Jo sudėtis yra labai panaši jūsų pasiūlytą teisės aktą ir manau, kad daugelis klausimų yra panašiai svarstomi, panašiai juos atšvelgiama, pavyzdžiui, į rizikos analizę. Uh, ir um, atsižvelgiama panašiai. Ir taip pat um, FISMA būtent svarstė šį klausimą. Visas procesas modernizavimo, teisės aktų modernizavimo procesas yra panašus į jūsų. Uh, mes stengiamės sujungti teisės aktus, juos supaprastinti ir taip pat stengiamės, kad pramoniai būtų lengviau naudotis nauja sistema ir taip pat, kad taip pat būtų padidintos sankcijos aptikus sukčiavimo atvejais, kaip kad buvo ir minėta jau šią popietę. Ir taip pat e, šiame dokumente atsižvelgiame ir į finansavimo aspektus finansavimas Kanadijos maisto inspekcijos jau seniai nekeistas nuo 87 metų, kuomet ji buvo įsteigta. Dabar apie finansavimą daug nekalbėsiu todėl kad tai paaiškės pavasarį, 2014 metų pavasarį, todėl jums detalių ir apie tai negalėčiau pateikti. Aš esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Kolegė Colin Barnes pateikė prezentaciją, ją galite rasti svetainėje ir ten ji pristato šiek tiek daugiau detalių. Šie du teisės aktai, norėjau pabrėžti, jie yra ganėtinai panašus. Ja, vielen Dank, Frau Lulai Angi, für diese. Dėkuoju už jūsų mintis. Iš tikrųjų, sekretoriato atstovai pateikė jums visą pasisakymų medžiagą, galite su jie susipažinti. Dabar suteiksiu žodį EPP šešėliniai pranešėjai. Šešėliniai pranešėjui. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi intensyvus darbas dar tik prasidės. Aš galiu tik tai konstatuoti, kad šiam pasiūlymui galima pritarti. Iš pradžių aš buvau šiek tiek nustebęs dėl to, kad pateiktas labai išsamus dokumentas, nors buvo tikimasi tik tai ankstesnio reglamento pataisimo. O dabar atrodo, kad iš tikrųjų verta kontrolės nuostatas apibendrinti viename išsame dokumente ir galbūt po to nereikės iš naujo kaitalioti tų naujausių nuostatų. Svarbu, kad būtų pasiremta dabar galiojančiomis nuostatomis ir būtų pažvelgta į perspektyvą šiame teisės dokumente ir dėl tos priežasties pasiūlymas priimti vėliau deleguotus teisės aktus gali būti diskutuotinas, tačiau siejant tokio dokumento prieimimą su tam tikromis sąlygomis. Taigi darbo dar yra daug, finansavimo srityje matau pakankamai daug veiklos potencialo, buvo pateikta įvairiausių pasiūlymų. Aš, kadangi esu Vokietijos atstovas, galėčiau kalbėti tik tai jos vardu. Yra tam tikrų e, žemių, kuriuose apskritai nebus galima numatyti konkrečių tarybų, kurios turėtų užtikrinti finansavimą. Taigi bus pakankamai problemų ir mūsų federacinėse žemėse. Šita problema yra sudėtinga. Finansavimo klausimas, ko gero, bus vienas iš esminių šio pranešimo aspektų. Prieš keletą metų teko teismams priimti labai daug įvairiausių sprendimų dėl finansavimo. Aišku, kad šitą sprendimą reikės rasti, o dabartinis galiojantis teisės aktas iš tikrųjų nėra pakankamai išsamus, siekiant užtikrinti pakankamą finansavimą. Žinoma, labai svarbu sužinoti ir verslo atstovo nuomonės, ne tik ekspertų nuomonės. Aš pranešėję perijo palikau pabaigai, sąmoningai pabaigai ir dabar norėčiau suteikti žaliųjų šešėlinį pranešėjai, po to Julie Gerling, o po to kolegė McKevin. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti du klausimus. Pirmiausia, norėčiau paklausti kolegos Kennel iš Jungtinės karalystės. Jūs savo pasisakymę teisingai paminėjote, kad valstybių narių taupimo priemonės turėjo didžiulį poveikį sušvelnėjusiems patikroms maisto saugos rytyje buvo sumažintas kontrolių skaičius ir taip pat mažiau finansuojamės mūsų veterinarijos tarnybos. Todėl norėčiau pasiteirauti apie konkrečius taupimo e, pokyčius poveikį jūsų tarnybai. Dabar dėl šitų oficialių patikrų finansavimo. Iš tikrųjų šitas klausimas bus svarbiausias aptariant naująjį teisėkuros akto pasiūlymą. Ir taip pat norėčiau paklausti kolegos Pudelėj. Man atrodo, kad veiksmingą kontrolės sistemą įdėkti gali tik valstybė. Reikalingi nepriklausomi inspektoriai, kurie dirba valstybės įgalioti ir valybės vardu ir tik tai valstybė gali užtikrinti veiksmingą kontrolę. Žinoma, gali būti ir įvairių kontrolės sąsajų bei aspektų galima įvairialypė sistema, kaip ten bebūtų atsakomybė ir iniciatyva vykdyti kontrolę turėtų atitekti pačiai valstybei jeigu pakalbėtume apie sektoriaus interesus ir apie tas įmokas. Kaip mokant šitas įmokas ir toliau užtikrinti oficialių patikrų nepriklausomumą, savarankiškumą. Jeigu ir kiti verslo subjektai įneš savo indėlį į šitą sistemą, į finansavimo sistemą, vis tiek ir būtina išvengti bet kokios įtakos, bet kokių finansinių samprotavimų, teigiant, kad dėl tam tikrų aplinkybių tam tikrai sektoriai turėtų būti mažiau kontroliuojami. Toliau kalbės Julie Görling. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, tai mūsų laukia didžiulis darbas. Aš paminėsiu tik tai kelius aspektus. Kolega Pudelė, aš nebejoju šio dokumento esme, tačiau mes turime suprasti, kam reikalingas naujas teisės aktas. Žinoma, viską apibendrinti, sudėlioti po vienu skėčiu yra labai pageidaujamas dalykas, tačiau ar to pakanka? Labai svarbu patikinti, kad visos patikros vyks greičiau, geriau, veiksmingiau ir todėl norėčiau pasiteirauti, ko iš esmės tikimasi iš šio dokumento, o Kalbant apie atskirus straipsnius, norėčiau paminėti tą dokumento dalį, kur kalbama apie gyvūnų pervežimus. Tai taip pat labai svarbi tema, tema, kuri rūpi piliečiams. Ir šiame dokumente šitas klausimas yra minimas keliuose straipsniuose. Labai svarbu įsigilinti būtent į šitą aspektą ir reikėtų skirti pakankamai daug laiko šiam konkrečiam klausimui, kadangi jau seniai mes apie tai galvojame ir dabar turime suformuluoti savo nepriklausomą nuomonę, žinoma, apsvarstę šį klausimą iš esmės. Be to, kalbėjusiai paminėjo ir kitą dalyką. Tai yra mažų ir vidutinių įmonių atleidimą nuo įmokos. Kita vertus, reikėtų pagalvoti, ar bus, nebus pažeidžiamas subsidiarumo principas, jeigu visiems bus numatyta prievolė mokėti įnašus į šią patikrų sistemą. Ir nuobaudų klausimas vėlgi, mano manimu, yra tiesiogiai sėtinas su subsidiarumo principu. Kaip surasti vieną bendrą pagrindą, kuris galėtų būti taikomas visose 28 valstybėse. Kaip Žinoma, šitie klausimai yra labai svarbus, tačiau nežinia, ar šis naujas teisės aktas leis imtis kokiu nors papildomų veiksmingų žingsnių. Ačiū. Aš norėčiau paprašyti pono Fuderės galbūt paaiškinimą per pastarus dvius metus kilo du rimti skandalai susijęs su maistu. Vienas kilo Vokietijoje dėl ekoli bakterijos, kur žmonės mirė valgydami salotas, kitas skandalas susijęs su arkliena. Pratesant ponios Gerling mintis, noriu paklausti, kokiu nuostatu yra šiame naujame teisės akte, kuriomis būtų, kurios pastokoms galima už, aptikti sukčiavimo E, mėginimus, arba mėginimus sukčiauti šioje <clears throat> maisto produktų grandinėje. <clears throat> Kolegos kalbėjo apie sudėtingą galimybę kontroliuoti e, augalinės kilmės produktus palyginti su gyvūninės kilmės produktais ir e, užtikrinti atitinkamą kontrolę maisto produktų hygienos grandinėje. Ir noriu paklausti, kodėl mes to teigiamo sąrašo gyvūninės augalinės kilmės produktų neturime Europoje, kuomet kitos šalis tokį sąrašą turi. Taip pat noriu daugiau pakalbėti apie su kokybė susijusius klausimus. Jūs daugiau kalbėjote apie maisto saugą, tačiau nedaug dėmesio skiriate maisto kokybė pastarąją savaitę mes eh, <clears throat> šiek tiek dėmesio skiriame šiam klausimui, kalbant apie ir vertinant keulienos patikras ir iš tiesų mes nepakankamai dėmesio skiriame maisto mėsos kokybei. Eh, taigi, kas atsitiko su kokybės standartais, ar iš tiesų 2004-aisiais maisto kokybės reikalavimai saugos atžvilgių buvo didesni nei dabar. Taip pat noriu paklausti apie e, valstybinių veterinarų vaidmenį maisto produktų hygienos grandinėje. Ar manote, kad e, vadovaujantis dabar teikiamais pasiūlymais nepriklausomų veterinarų vaidmuo kontroliuojant maisto produktus <clears throat> išliks toks pats įtakingas kaip anksčiau. Mes daug kalbame apie įmonių <clears throat> viduje <clears throat> atliekamas patikras. E, tačiau labai svarbu ir didėjai prekybos siunčia savo tikrintojus į skerdyklas, mėsos gamybos, mėsos projektų gamybos įmonės, tačiau sukaupta informacija e, šie tikrintojai nesidalina su valstybinėmis institucijomis. Mes daug žinome apie vairių prekybos tinklų taikomus kokybės saugos standartus reikalavimus Čia mums labiau patiktų, jeigu egzistuotų visoje Europos Sąjungoje galiojantis vienodi standartai. Galėtų komisijos atstovai apie tai, ką nors pakomentuoti. <clears throat> Kalbant apie mėsos perdirbimo įmonės ir skerdyklas, taip pat manau, kad jos nepakankamai yra tikrinamos ir inspektuojamos. Taip pat Manau, kad e, kilę mėsos skandalai susijęs su tuo, kad nepakankamai, kontrolė, nepakankamai dažnai yra vykdoma kontrolė ir ar šią problemą galima būtų kaip nors įspręsti, e, tik e, užtikrinant dažnesnės patikras ne tik mėsos perdirbimo įmonėse, įmonėse, tačiau taip pat ir skerdyklose. Taip pat apskritai noriu paklausti, o kam dabar tokio masto reforma reikalinga, kokias problemas mes dabar bandome išspręsti. Ačiū žodis Sofija Okoni. Ačiū Kristai. Pirmiausiai norėčiau teigiamai vertinti kolegų Šnelgarto ir Klas iniciatyvą organizuoti tokio pavadžio klausimą ir, ir, ir kelti šios svarbius klausimus į viešumą. Norėčiau pradėti nuo kontrolės aspekto. Visi puikiai suvokom, suvokiame, kad problemos daugiausiai kyla <clears throat> kontrolės srityje, teisės aktai yra patvirtinti, tačiau atitinkami galiojantis įstatymai nėra tinkamai gyvendinami, todėl daugiausiai problemų kyla dėl kontrolės. Man kyla keli klausimai. Pirmiausiai, ar vykdant patikras kiekvienoje valstybėje narėje taikomi tie patys reikalavimai. Šį klausimą užduodu todėl, kad e, vertindama tam tikrus įvykius susijusius ne su maisto produktais, tačiau, pavyzdžiui, su protezais, kurie, kurias turi mano mama. Prancūzijoje šimtai tūkstančių <clears throat> moterų Kalba eina apie krūto implantus vertėjus, atsiprašau. <clears throat> Prancūzijoje šimtai tūkstančių moterų yra nuo, nuo to nukentėjusios ir noriu paklausti, ar Europoje uh, <clears throat> yra taikoma ta pati kontrolės sistema ir mes galime pasiekti, kad patikros <clears throat> būtų organizuojamos vadovaujantis vienodais standartais. E, Ta pati būtų galima klausti ir apie patikrą susijusią su maisto produktais, prisimenant maisto produktų skandalus, sukeltas ligas ir dešimtis maisto produktų sukelia įvairūs pavadžio epidemijos ir ligas. Taigi man kyla klausimas, ar valstybėse narėse jų vidė taikomos taikomi patikros standartai yra tie patys kaip ir importuojamiams maisto produktams. Kitas klausimas um, susijęs su įvairiomis bausmėmis, sankcijų taikymais, uh, <clears throat> nes visuomet pasitaikys nesažiningų verslininkų, bandančių gauti didesnį pelną, pasitelkdami nesažiningus veiksmus, turiuomenį ar klienos skandalą ir ta pramonės įmonė, kuris sukėlė šį skandalą, dabar bus nubausta mažiau nei E, prekybininkai, e, kurie e, prekiavo šią nekokybišką mėsą. Taigi kila klausimas, ar mūsų bausmių ir sankcijų taikymo sistema yra pakankamai veiksminga siekiant užkirsti kelią tokiems sukčiam atvejams. Kitas klausimas, kalbant apie <clears throat> Kalbant apie degintų sėklų skandalą, tai e, jis sukėlė ekoli e, <clears throat> e. bakterijos protrukį. Viskas prasidėjo nuo to, kad skandalas kilo Vokietijoje, tačiau buvo apkaltinti agurkų augintojai Ispanijoje ir e, buvo uždraustas atitinkamas e, daržovių importas iš Ispanijos, buvo uždraustas daržovių importas iš Ispanijos, padarant didžiulę finansinę žalą atitinkamiems augintojams ir gamintojams visiškai be pagrindo, ar būtų galima nustatyti kažkokią tai kontrolės sistemą, siekiant užkirsti ateitie kelią tokio pobūdžio įvykiams. Paskutinis klausimas. Dar vienas klausimas. Rumunijoje puikiai žinome, kad e, šimtai arklių yra nužudoma Rumunijoje. Tačiau e, e, Rumunijoje ta arkliena nėra suvartojama, taigi kilo klausimas, kur dinksta ta mėsa ir ar mes galime, ar mes nežinome, kad ta arkliena patenka į mūsų prekystalius ir e, kaip reikėtų užkirsti kelią tokio pobūdžio veiksmams, pirmininkė. Aš kaip vartotoja galiu pritarti jūsų mintims dėl būtinybės sugriežtinti patikras, galbūt pasikviesti tikrintojus iš užsienio. Dar prieš, e, dabar noriu steigti žodį trumpam apie diskusijai pranešėjai periodą, po to pradėsime antrąjį diskusijų raundą. Dėkuoju, norėčiau padėkoti Kanados atstoviai. Jeigu Kanados teisės aktuose yra numatyta išimtis, tarkim, mažoms įmonėms. Norėčiau tokį, tokį klausimą užduoti. Ir taip pat norėčiau paklausti, ar buvo aptikta maisto padirbinėjimų e, atveju. Dėkoju. Super, konkreti fraga. Konkretus klausimas, konkretus atsakymas. Kolega Bodlė. Atsakykite į konkrečius klausimus, kurie buvo patikti. Neįmanomas darbas atsakyti į visus užduotus klausimus, nes kiekvienam reikėtų skirti pakankamai laiko. Trumpai pabandysiu suklasifikuoti klausimus atskiras grupės. Pirmiausiai pakalbėsiu apie sankcijas. Komisija neturi teisinių galimybių suvienodinti baudų. Komisija negali rodyti teisėjų paskirti 20 milijonų eurų baudą ir 5 paras arešto vienam ar kitam pažeidėjui. Ta daro valstybės narės. Tuo tarpu e, šiame pasiūlymo projekte mes viename straipsnėje siūlome kad finansinės sankcijos E, atitiktų padarytos žalos mastą ir galiausiai teisėjai nusprendžia, atsižvelgdami tinkamas aplinkybės, kokią baudą taikyti. <clears throat> Tačiau e, šiuo metu tikrai e, tos baudos taikomos lankščiai, kalbant apie išimtis taikomas dėl įmokų mikro įmonėms. Tai yra politinis sprendimas, kurią, kurį priėmė komisija atsižvelgdama į finansų krizę siekdama e, neužkrauti dar didesnės naštos mažoms, labai mažoms įmonėms, kurios bendrai skundžiasi administracinė našta, e, užpildomų dokumentų gausa ir taip toliau. Ir šios įmonės e, prašo daugiau lankstumo, kad galėtų dirbti mažiau kontroliuojamos nedidžiosios įmonės. Taigi šis sprendimas yra politinio pobūdžio taikyti atitinkamas išimtis ir mes puikiai žinome, kad 80-90 procentų e, <clears throat> tikrinamų įmonių sudaro būtent šios mažos įmonės. Taigi e, tas sprendimas turi būti politinis ir taryba ir parlamentas turi atitinkamai apsispręsti, ar taikyti mokesčius šiams įmonėms ar ne. Dėl tikrintojų nepriklausomumo mes norime atitinkamomis įmokomis užtikrinti inspektorių nepriklausomumą, suteikdami jiems galimybę gerinti profesinę kvalifikaciją ir mes negalime taikstyti su tuo, kad kartą per penkmetį ir dešimtmetį įmonės būtų tikrinamos, būtina užtikrinti, kad įmonės būtų tikrinamos reguliariai, tas reguliarumas turi būti apibrėžtas <clears throat> ir todėl yra numatyta, kad atitinkamas finansinės išlaidas turi pasidalinti visi bendrai, tačiau valstybės narės turi priimti tinkamus teisės aktus, kai kuriuose valstybėse narėse atitinkamos įmokos surinkamos skirtos kontroliai patenka į bendrąjį e, biudžetą ir e, naudojamos dažnai kitoms reikmėms, pavyzdžiui, gatvėms tiesti, ligoninėms, mokykloms, statyti kitose valstybės narėse tos įmokos e, tiesiogiai patenka į priežiūros institucijų biudžetą ir kadangi uh, Komisija šioje srityje taip pat neturi įgaliojimų, negali nurodyti valstybėms narėms, kaip elgtis, tačiau kai kuriuose valstybės narėse egzistuoja teigiama praktika, pagal kurią atitinkamos įplaukos iš šių įmokų patenka iš karto į kontrolės tarnybų biudžetą taip e, užtikrinant joms galimybę pagerinti profesinę kvalifikaciją inspektorių, įsigyti geresnę laboratorinę įrangą ir taip toliau. Augalinės kilmės produktų patikra, kolega iš Prancūzijos e, siūlė taikyti uždarą kontrolės sistemą, suteikiant atitinkamus leidimus importui iš trečiųjų šalių. Šiuo metu importas vyksta vadovautis e, kitokiamis taisyklėmis, kurios buvo nustatytos atsižvelgiant į istorinę patirtį, gyvūnės kilmės maisto produktų patikros, importo patikros sistema yra uždara ir tokia buvo visą laiką, tuo tarpu e, augalinės kilmės produktų importo patikra buvo visuomet <clears throat> atvira Ir jeigu mes norime dabar įvesti uždarą patikros sistemą, kuri taikoma gyvūninės kilmės produktams, nustatant ir numatant atitinkamas garantijas, tai neužkirstų kelią galimybę patekti mūsų teritoriją įvairiems užkratams, virusams ir taip toliau todėl, kad inkubacinis lygų periodas gyvūninės kilmės produktų atveju trunka daug ilgiau nei, tai yra augalinės kilmės produktų atveju daug ilgesnis nei gyvūninės kilmės ir tikrai būtų labai sudėtinga kovoti su tokio pabudžio reiškiniais pakeitus sistemą. Kitas klausimas buvo, kam skirti pirmin, teikti pirmenybę saugai ar kokybei. Pone Okuny kalbėjo apie krūtų implantus, kurie buvo sertifikuoti atitinkamų patikros institucijų Prancūzijoje, tačiau jų veiklos kontrolinė nebuvo tinkamai užtikrinta, iš tiesų kalbant, tas, <clears throat> tas pats būtų galima pasakyti ir atitinkamai kontroliuojant leidimus, kurie išduodami biologiniams maisto produktams, taigi siekiant tiek maisto saugos, tiek kokybės srityje pagerinti padėtį E, reikėtų nacionalinėms tarnyboms šiems klausimams skirti daugiau dėmesio ir mes raginame nacionalinės institucijas tą veiklą vykdyti, tačiau jeigu jos pagėdautų, galėtų deleguoti atitinkamas kontrolės funkcijas kitų šalių institucijoms, nes e, e, krūtų implantų atveju būtent Vokietijos e, kontrolės tarnyba išdavė atitinkamą sertifikatą prancūzijoje naudotiems krūtų implantams, tačiau svarbu užtikrinti, kad būtų visur taikomas vienodas taisyklės, kad atskirose valstybėse narėse jos nebūtų griežtesnės arba mažiau griežtos vienose valstybės narėse nei kitose. Taigi tiek, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, galbūt kolega Maiklas galėtų mane papildyti. E, Žinoma, komisija negali atsakyti į visus klausimus. Dabar galbūt e, pakalbėkime tais klausimais, kurie buvo konkrečiai suformuoti. Skanel. Aš atsakysiu į klausimus, kurie buvo pateikti konkrečiai man. Buvo klausima dėl to, kokios pasiekmes laukia dėl kadangi buvo sumažintas e, finansavimas e, krizės pasakoje. Aš e, manau, kad vadovaujantis gero administravimo praktiką, reikia visuomet informuoti apie bet kokią riziką, kuri kyla dėl to, kad buvo sumažintas finansavimas. Mes manome, kad ir toliau mes turime E, pakankamai, e, turėti, turime turėti pakankamai finansinių išteklių, kad galėtume atlikti savo darbą tinkamai. Jeigu norėtumėte konkrečių pasta, pavyzdžių, tai pavyzdžiui, mažosiuose įmonėse mes sumanome žuvininkystės rytyje, numatėme mažiau patikrų, tačiau dabar mes atsisakėme tam tikrų patikrų. Naujame pasiūlyme taip pat yra įdomi nuostata, e, kuri leidžia parlamentui turėti daug didesnio vaidmens, suformuluojant valstybių narių oficialių patikrų planus arba programas dėl galimo tų patikrinimų dažnumo, jų skaičiaus ir taip toliau. Taigi aš tikiuosi, aš esu įsitikinęs, kad jūs norite veiksmingesnės kontrolės ateityje. Taip pat buvo keliamas kokybės klausimas. Aš savo pasisakymę trumpai kalbėjau apie kokybę. Visos kontrolės turi būti susijusios su potencialia rizika. Kai mes pasirenkame prioritetus, pirmiausia, mes turime kreipti į realią potencialią riziką. Ir mes turime pasirinkti saugos klausimus ir kokybės klausimus. Jeigu reikėtų pasirinkti, tai pirmiausia reikės tų dėmesį skirti saugos, maisto saugos klausimams, o geografinių nuorodų kilmės klausimai yra antriniai. Žinoma, piknaudžiavimas mums taip pat kelia rūpestį, tačiau veterinarai, ekspertai dirba pakankamai intensyviai ir taip pat sprendžia klausimus susijusius su mm, piknaudžiavimu bei sukčiavimu. Todėl reikia numatyti nuostatas, kurios galėtų leisti užkirsti kelią tokiam piknaudžiavimui. O buvo klausima, kaip veikia Vokietijos veterinarių sistema. Gerba pirmininkė, Aš esu patenkintas sistemos Vokietijoje veikla, turime pakankamai didelį personalo skaičių ir taip pat vyka, vyksta labai veiksmingi mokymai. Kitas dalykas, ar valstybės veterinarų veikla bus dereguliuojama ateityje. Bent jau kol kas nesimato kokių nors požymių, kad pagal 15 reglamento straipsnį būtų siūloma kaip nors dereguliuoti veterinarijos tarnybų, veterinarių veiklą. Dėl valstybinių patikrinimų, mėsos patikrinimų. Dabar pagal naują paketą yra neįtraukta nuostata dėl privalomųjų tokių patikrų, o ES maisto saugos agentūra pasiūlė, kad nebūtinai e, reikia atlikti konkrečių išpjovų tyrimus, kadangi tam tikras e, mėsoje konkrečiai dar nesimato užkrato. Ir todėl yra siūloma kartais apsiriboti tik tai e, vizuale patikra, o po to jau konkretūs patikros žingsniai galbūt bus pasiūlyti vėliau. Tačiau Pirmiausia, dėmesį reikia skirti į šitų tyrimų kaštus ir žinoma turėti omenyje vartotojų e, apsaugą. Man nebuvo užduota konkrečių klausimų, bet norėčiau grįžti prie vieno aspekto. Tai yra prie finansavimo, mikroįmonių finansavimo aspekto. Mes Italijoje atleidome nuo mokesčių mažas e, įmonės, bet kontrolių, oficialių kontrolių e, atveju kyla netitikimo e, rizika ir būtent šiuose įmos, įmonėse 23 procentai šių įmonių iš tikrųjų gali kažkaip neteisingai taikyti teisės aktus. Taigi, šios įmonės yra atleistos nuo to mokesčio, bet turėtų vis dėlto prisidėti ir finansiškai prie tų patikrų dėkoju. Ja, vielen Dank. Noch etwas zu... Dėkuoju. Kolega Barts, ką nors norite papildyti? Taip, iš tikrųjų, man taip pat nebuvo tiesiogiai užduota klausimų, bet norėčiau pabrėžti vieną aspektą. Nauji pasiūlymai iš tikrųjų turi, šiame pasiūlyme turi būti galvojama apie rezultatus. E, taip pat reikėtų galvoti ir apie sukčiavimą maisto produktų srityje. E, reikėtų nepamiršti, kad jau mes turime sistemą, nereikėtų naujos sistemos. Mes tiesiog turėtume e, pasidalinti informaciją tarp pramonės e, ir valstybių narių. Ir e, nereikėtų išradinėti naujų sistemų, mums jų nereikia, mes turėtume tiesiog išplėtoti jau esamą sistemą ir panaudoti ją labai efektyviai ateityje. Dėkuoju. Ačiū, ponė. Ponas Evan nenori kalbėti, ponė Andži, nori atsakyti konkretų užduotą klausimą. Pirmas klausimas buvo apie tai, ar Kanados naujame teisės akte taikomos išimtis mikro įmonėms. Taip, tokios išimtis yra taikomos ir šią popietę man tik tai dar aiškiau pasidarė, kad um, Europoje tokios išimtis mikro įmonėms yra daug reikšmingesnės nei Kanadoje <clears throat> Tiesąkant, galiu tik tai e, grįžti namo ir pasitikslinti dėl atitinkamų apibrėžčių, nes e, kol kas nežinau, kaip yra apibūdinamos Kanadoje mikro įmonės. Antras klausimas, kaip yra baudžiama už sukčiavimą Kanadoje. Daugiausiai dėmesio skiriama maistą saugai, tačiau taip pat e, nemaža reikšmė teikiama ir kovai su sukčiavimu. Sankcijos baudos gali siekti iki 5 milijonų dolerių e, ir teismai dažniausiai priima sprendimus e, skirdami baudas nuo 250 iki 500 tūkstančių dolerių tokia teisės akte yra numatyta sankcijų finansinių taikymų amplitudė. Jeigu nor, turėtumėte detalesnių klausimų, galite asmeniškai juos užduoti. Manau, kad pranešėjas dar padarys, sako pirmininkė. Dar kartą dėkoju visiems pranešėjams, diskusijų dalyviams. Dabar perėsime prie antrosios mūsų klausimo dalies, kurioje svarstysime teisės akto pasiūlymo poveikį maisto pramoniai ir, prane, ir vartotams ir pirmininkamą perims ponas Pirilo. Dėkoju, pirmininkė. Kaip jau mes šiandieną girdėjome, ypač iš prezentacijos, kurią pristatė Jėgė Sanko atstovas, pačiame komisijos pasiūlyme yra daug naujovių ir šios naujovės turės didelę įtaką daugeliu veikėjų, sektorių, sektorių, sektorius veikėjų. Ypač, ypač didelį poveikį turės todėl, kad kontrolės bus taikomas jau visiems žemės ūkio ir maisto produktų grandinės dalyviams. <coughs> Komisija pabrėžė, kad reikia atsižvelgti į kylančią riziką. Taip pat e, dar vienas aspektas yra tai, kad e, reikės apstarti ir finansavimą. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kalderoni, kuris yra ES mėsos perdirbimo pramonės ryšių palaikymo centro klitravi e, dalyvis. Dabar suteikiu žodį ponui Kalderonė. Labadiena visiems, labas vakaras. Norėčiau padėkoti už man suteiktą galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Aš atstovauju mėsos sektoriui, kaip kad jau minėjo pirmininkas, mėsos sektorius iš tikrųjų jau yra pripratęs prie panašių teisės aktų. Jau metai iš metų šiame sektoriuje yra atliekamos veterinarinės patikros ir jau yra nustatytas tarifų režimas. Jau 882 reglamente buvo numatyti šie aspektai. Ir šiuo nauju reglamentu yra tiesiog įtraukiamus ir kitos sektoriaus dalys. Šį rytą išklausime labai svarbių pasisakymų. Pavyzdžiui, buvo pabrėžta, kad e, kiti sektoriai tampa taip pat labai svarbus. Mėsos sektorius jau yra pripratęs prie panašių pokyčių ir panašios kontrolės jau buvo vykdomos nuo seniai. Ir veterinaras turi būtinai dalyvauti atliekant skerdimo operacijas, taigi šiam sektoriui ne problema prisitaikyti prie panašių reikalavimų. Na, o mums yra vienas labai svarbus aspektas, tai yra aspektas, kurį paminėjo ir direktorius Borelio, tai yra konkurencijos aspektas. Mes esame bendrojoje rinkoje, egzistuoja lai, lai, laisvi, laisvoji priekyba Europos Sąjungoje ir mes norėtume, kad visos valstybės narės turėtų panašų požiūrį, panašiai žiūrėtų į kontrolės taikymą, kalbant ir apie kontrolės dažnumą ir taip pat kalbant ir apie tarifus. Mes pritarėme tai rizikos pritarėme rizikos pagrįstų metodų, rizikos pagrįstam metodui, bet norėtume, kad reitingas, reitingo, reitingavimo kriterijai taikomi įmonėms būtų nustatyti iš anksto, kad nebūtų valstybės narės e, apsisprendimo laisvė būtent nuspręsti, koks yra įmonės keliamas rizikas, e, koks yra, kokia yra įmonės keliama e, rizika ir kokius tarifus reikėtų taikyti. Tarifai Mūsų sektoriuje, kaip minėjau, mes jau esame pripratę juos tiesiogiai mokėti, bet mes ir toliau manysime, kad maisto sauga yra ne tik, kad svarbus dalykas, jis jį yra svarbi visuomenės veikatai, bet e, taip pat įmonė, kuri gamina maisto produktus, iš tikrųjų dalyvauja būtent e, šioje veikloje. Taigi labai svarbu, kad tarifas, kontrolės tarifai būtų taip pat susijęti su mokesčiais, nes ne, neteisinga, kad tik veiklos vykdytojai, ekonominiai operatoriai turi mokėti už tokias patikras. Na, žinoma, pridė, ta kontrolė, oficialioji kontrolė yra, duoda pridėtinę vertę įmoniai, tarkim, kalbant apie eksportą į trečiasis šalis, na, tai tokiu atveju oficialioji kontrolė turi E, būti. Bet taip pat e, vykdant tą oficialią kontrolę didėja ir pasitikėjimas gaminiais. Taigi kontrolė yra geras dalykas, bet tarifai vis dėlto mūsų manimų turėtų būti e, e, nustatomi taip pat ir per mokesčius. Įmonės turi dalyvauti, bet taip pat reikia e, kompensuoti ir per mokesčius. Na, kalbant apie tą e, rizikus, riziką pagrįstą e, metodą, reikėtų išskirstyti įmonės pagal kategorijas, pagal jų keliamą riziką. Mes e, norėtume, kad būtų traukti tam tikri aspektai į šį teisės aktą. Pavyzdžiui, kiek, kokia yra veiklos apimtis, taip pat e, atitikties netitikimo duomenys, kokia yra klasifikacija įmonės, e, kokia jos veikla buvo anksčiau praeitėje. Taip pat norėtume, kad būtų nustatytos, e, nustatyta ir, nustatyti ir galimi pavojai. Pavyzdys galėtų būti, tarkim, ir šiame komitete vykusios diskusijos apie naujas inspekcijas, kurios e, e, taikomos keulienai. Ir komisija pateikė delega, deleguotą į aktą ir, ir dėl jo neseniai balsavo parlamentas. Taigi tai yra pavyzdys, kaip kad atsirandantis pavojus e, paskatina komisiją pasitelkti kitokį požiūrį. Tarkim, buvo pabrėžta, kad taip vykdant kontrolę e, nėra nustatoma visi atsirandantis pavojai ir dėl to reikia keisti požiūrį. Taigi reikėtų ir šiuo atveju vykdyti kontrolę būtent susijęta su atsirandančia rizika. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, kuris, kur, apie kurį kalbame reglamente, yra skaidrumas. Mes įmonės e, lengvai prisitaikysime prie šių e, reikalavimų, mes lengvai galime pateikti savo kontrolių duomenis. Europos teisės aktuose yra numatyta jau gana seniai, kad uh, Įmonė būtent yra atsakinga už maisto saugą ir oficiali kontrolė yra dalis šios atsakomybės, bet atsakomybė šiaip e, tenka visa e, ekonominės veiklos vykdytojui. Taigi mums ne problema prisimti atsakomybę, bet iš tikrųjų duomenys reikia tinkamai pateikti. Kalbant apie skaidrumą, tai nereiškia, kad kažkas galbūt slepia duomenys, bet tiesiog reikia mokėti juos gerai skaityti ir interpretuoti. Iki šiol vykusios diskusijos metu dažnai buvo kalbama apie oficialias patikras kaip į metodą, kuriuo naudojantis galima aptikti sukčiavimo atvejus. Na, iš tikrųjų metodas yra gana aiškus, jį reikia tinkamai reglamentuoti, bet kartais įmonės netitinka tam tikrų reikalavimų ir inspektorius žino, apie ką, ką aš turiu menį. Na, tokiu atveju už tas įmonės nebūtinai yra atsakingos pačios, um, už tą netitikimą atsakingos pačios įmonės. Kartais tai yra tam tikra įstatymų spraga, tam tikrų įstatymų, kurie reglamentuoja um, produkciją problemos. Taigi, patikros, kurias vykdo inspektorius, yra reikalingos ir tam, kad pati įmonė gerintų savo veiklą. Jeigu nulatos aptinkamas tas netitikimas ir jeigu nulatos tas netitikimas, tie netitikimo atvejai yra kažkur paskelbiami, tuomet e, neigiama, neigiama reklama yra skleidžiama apie tą įmonę ir tai yra svarbu įmoniai. Įmoniai būtent tai yra labai aktualūs dalykai, taigi tiesiog e, reikėtų skirti vis dėlto pakankamai dėmesio tam skaidrumui ir jo poveikiui priekybai. Uh, Žinoma, kalbant apie sukčiavimą, sukčiavimo atvejai turi būti tik tiksliai apibriešti, nes netitikimas ne tas pats, kas sukčiavimas. Na, o taip pat finansavimas. Finansavimas yra taip pat labai svarbus aspektas. Mes pastebėjome, kad šiame pasiūlyme yra numatomas dviejopas finansavimas. Tiesiog du kriterijai pasitelkiami. Vien, iš vienos pusės yra kalbama apie tiesioginės kainas ir taip pat iš kitos pusės kalbama apie tarifus, kurie yra nustatomi nepriklausomai nuo to, ar įmonė taikomos kontrolės ar ne. Abiejais atvejais mes norėtume, kad būtų numatyta galimybė ne tai, kad vykdy, būtų vykdoma mažiau patikrų, bet tiesiog, kad būtų numatyti mažesni tarifai, jeigu įmonės išskirtinai e, gerai elgesi. Jeigu įmonėje nulatos yra vykdomos kontrolės ir ji visada atitinka reikalavimus, norėtume, kad tokia įmonė būtų galimybė sumažinti, prašyti sumažinti tarifą. Tai jau yra numatyta kai kuriais atvejais, kalbant apie tarifus, bet e, kai kalbame apie paslaugų kainas, tai nėra dar numatyta. Taip pat ir kalbant apie įmonių atsakomybę, reikėtų, kad autokontrolės, kurių yra labai daug įmonėse, taip pat, kad būtų atsižvelgta ir tas autokontrolės. Autokontrolės yra susijusios su tam tikrais kitais aspektais. Yra veterinarijos ekspertų vykdomos autokontrolės ir komercinės kontrolės. Ir e, turi būti atliktos tam tikros analizės kurios yra labai specifinės, taigi reikėtų atsižvelgti ir šias, šias patikras, kai, vykdomo, kai yra vykdomos oficialius maisto saugos kontrolės, nes visų šių patikrų metu yra siekiama tų pačių tikslų. Taip pat tam, kad būtų sumažintos kontrolių išlaidos, mes prašytume mėsos sektoriui, kad kontrolė būtų, ga, galėtų būti vykdoma ir tinkamai paruošto personalo, kad nebūtinai e, šis asmo turėtų būti baigęs veterinarijos studijas, todėl kad tokiam asmeniui turi būti mokamas didesnis atlyginimas ir dėl to patirima daugiau išlaidų. Dėkoju. Dėkoju ponui Kalderolė. Kalderonė. Mes išgirdome mėsos sektoriaus pristatymą. Dabar perėsime prie kito, taip pat labai svarbaus sektoriaus. Tai yra sėklų sektoriaus. Europa yra pirmoji pasaulio gamintoja šiame sektorija. Tai yra taip pat sektorius, į kurį reikia daug investuoti, reikia daug mokslinių tyrimų ir plėtros ir reikėtų nuolatos gerinti kultivav, auginimo augalų saugumą. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui, ponui Masimo Biloni, kuris yra generalinis SAPISE e įmonės e, direktorius Italijoje. Dėkuoju. Norėčiau perduoti jūs sveikinimus e, būtent iš Italijos sėklų sektoriaus įmonių vardu. Manome, kad oficialioji kontrolė gali padaryti didelį įtaką mūsų sektoriui. Aš kalbėsiu Europos sėklų asociacijos vardu bet taip pat norėčiau pristatyti ir jums tam tikrus konkrečius pavyzdžius. Pasistengsiu pristatyti ir taip pat e, specia, specifinę mūsų Italijos įmonės situaciją. Dėl kad Italijoje yra labai daug mažų ir vidutinių įmonių ir norėčiau būtent pristatyti, kaip oficiali, oficiali kontrolė yra taikoma praktikoje. Prezentacijoje norėjau pristatyti, koks yra sėklos, sėklų sektorius Europoje įmonių šiame sektoriuje yra labai daug, 7 tūkstančiai įmonių ir 70 procentų iš šių įmonių yra mikro įmonės. Rinkos vertė yra 7 milijardai eurų, 7 milijardai eurų apyvarta. Darbuotojų dirba apie 50 tūkstančių ir ketvirtadalis iš jų aktyviai vykdo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Įmonės reinvestuoja apie 20 procentų e, apyvartos į mokslinius tyrimus ir būtent dėl to Europa yra lyderė e, sėklų gamybos ir eksporto srityje. E, sėklos teikia pridėtinę vertę Norėčiau Jums priminti, kad iš vieno kilogramo sėklų galime gauti 500 e, kg kukurūzų, galima daugiau negu kilogramą išauginti. Taigi sėklos yra tikrai labai svarbus e, gaminys ir jis suteikia daug pridėtinės vertės. Jeigu E, šis sektorius blogai kontroliuojamas, dėl to gali labai plačiai išplisti parazitai, lygos ir taip toliau. Kalbant apie įmonę, kuriai vadovauju, norėčiau pasakyti, kad tai yra įmonė, kuri augina ryžių sėklas Verčeli mieste Italijos šiaurėje. 13 žemės ūkio darbuotojų dalyvauja E, ir e, mes apimame daugiau apie 1500 hektarų. Tyrimų centre yra trys sieklų perdirbimo fabrikai. Mes taip pat dauginame sieklas, e, jas tiekime visai Europai. Ir mes ne tik dauginame sėklas, bet taip pat jas ir sertifikuojame, išpilstome į maišus ir išvežiojame į visą viduržėmio jūros regioną. Ir mūsų apyvarta yra 9 milijonai eurų. Darbuotojų pas mus yra 12, taigi mes e, netitinkame mikroįmonės apibriešties, mes nesame mikroįmonė, bet e, labai ją panaši. Mūsų vizija Mes esame maža vidutinė įmonė ir norėtume skatinti kokybį, aukštos kokybės gamybą. Pavyzdžiui, ryžių patiekalai, paėjos patiekalai e, Ispanijoje, visa tai yra susiję su sertifikuotais e, gaminiais, kuriuos reikia gerai identifikuoti. Kalbant apie kontrolę sėklų srityje, Šis sektorius buvo nuolatos kontroliuojamas, jam buvo visuomet taikomos Europos taisyklės, jau daugiau negu 40 metų jos taikomos ir šių kontrolių metu buvo stengiamasi užtikrinti, kad gamyba būtų aukštos kokybės, sveika gamyba ir kad ją būtų galima lengvai identifikuoti. Kalbant apie kontrolę, ką aš turiu menyje? sėklų srityje mes pradžioje atliekame tyrimą vietoje. Tuomet augintojas tikrina veislę, jos ją identifikuoja ir taip pat tikrina, ar e, nėra sėklose lygų. Kai mes nuimame sėklas, jis, jos yra patalpinamos e, sandėliuose ir ten atliekama antra kontrolė. Paimami tam tikri mėginiai, jie yra ištyriami ir būtent tokiu metu yra tikriam, tikrinama, ar nėra tam tikrų patogeninių organizmų, tam tikrų karantino kenksmingų organizmų ir lygų. Taigi po to atliekame e, kontrolę jau gaminį supakavus prieš jį pateikiant rinkai. Ir Atlikus e, šias tris kontrolės, leidžiama rinką pateikti, rinkai pateikti šias sėklas. Jeigu kurios nors kontrolės e, nepraeinama, tuomet e, sėklos pateikti rinkai negalima. Taigi tokiu atveju yra užtikrinamas pilnas sėklos atsiekimas, atsakamumas. Ir ūkininkai, kurie sieja tokias sėklas, žino, kad gali e, tikrai e, pasitikėti tokią sėklą. Mūsų įmonė, mes kontroliai išleidžiama apie 450 tūkstančių eurų per metus, tai yra maždaug 5 procentai mūsų apyvartos. Kokio, kokie yra pagrindiniai oficialių, oficialios kontrolės tikslai? Kodėl mes manome, kad naudinga ši oficiali kontrolė? Todėl, kad visiems yra, visiems veikėjams tokiu atveju gamyboje yra taikomus vienodos sąlygos. Taip pat todėl, kad yra apsaugomas vartotojas ir jam yra pateikiama informacija, jis gali pasitikėti gerai identifikuotų gaminių. Todėl, kad e, tokios sėklos, kurios vėliau yra auginamos, ūkininkai augina ir, ir augalus ir žino, kad gali identifikuoti tokius augalus nuo pat pradžios. Taip pat tokia, e, žinoma, kad naudojant tokias sėklas galima išvengti tam tikrų lygų, parazitų ir tam tikrų kar karantino e, organizmų. Taip galima užkirsti tam tikrų lygų plitimą. Kalbant apie ateitį, mes manome, kad turėtų būti daugiau E, su, teisės aktai turėtų būti geriau suvienodinti, labiau suvienodinti ir FVO reikėtų informuoti apie oficialias patikras, taip pat taisyklės turėtų būti suvienodinus visose ES valstybėse narėse ir manome, kad visa tai yra labai naudinga tokioms mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip kad ir mano įmoniai todėl kad mes parduodami savo gaminius visoje Europoje žinosime, kad visiems yra taikomos vienodos sąlygos. Šioje skaidrėje matote mūsų veiklą, veiklos iliustravimą. Mes eksportuojame ryžio, ryžių, ryžių sėklas į visas ryžius auginančias šalis Europoje ir mūsų apyvarta yra 1,5 milijonai eurų Ir mes parduodame taip pat ir už ES ribų ir apyvarta šioje srityje yra 0,4 milijonai eurų, 5 procentai visos apyvartos. Taigi mums yra, iš tikrųjų, mes turime, esame suinteresuoti dirbti visoje Europoje, bet mums tam, tam reikėtų supaprastinimo. Mes nenorėtume taip pat, kad mūsų darbo kainos labai padidėtų. Manome, kad kai kurias užduotis galėtume suteikti e, pačioms sėklų įmonėms. Taip pat į sėklų gamybos įmonės mūsų manimo jau turi paruoštus darbuotojus ir taip pat turi tinkamai parengtas laboratorijas, todėl kad šios įmonės nuolatos vykdo kontrolę ir e, taip gali patikrinti dar prieš sėklos gamybą būtent patikrinti, ar galutinis rezultatas bus geras. Ir tokiu atveju, jeigu aptinkama kažkokių problemų, galima e, nustoti gaminti sėklas ir tam nereikia išmesti visos sėklų partijos. Ir būtent e, taip yra užtikrinama aukšta paslaugų kokybė. Taigi viso to reikia mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios e, gali, gali užtikrinti e, patikrą per daug į tai neinvestuodamos. Mažos ir vidutinės įmonės, kurios gamina sėklas, 70 e, procentų 80 procentų būtent e, e, veiklos vykdytojų yra būtent mikro įmonės. Taigi, kas turėtų sumokėti už, e, už tas patikras, jeigu nemokės šios įmonės? Dabar praleisiu šiek tiek skaidrių. Kalbėčiau dar apie analizę. Ir reikėtų pasakyti, kad reikėtų tam tikrų minimalių standartų, prie kurių turėtų prisidarinti visos įmonės. Uh, Na, ryžių sektorius yra emblematiškas. Italijoje yra privaloma supakuoti, supakavus ryžius parašyti, kokia yra, koks yra veislis pavadinimas. Taigi, tik atlikus oficialią kontrolę galima nustatyti, ar tikrai būtent toje pakuotėje yra konkreti minėta rušis. Taigi, Europos jėglo asociacijos vardu norėtume jūs paprašyti išlaikyti uh, tvirtą pat, oficialios patikros e, sistemą. Reikėtų taip pat suvienodinti ES oficialių kontrolių vykdymą ir reikėtų supaprastinti, mm, supaprastinti šią sistemą mm, bendradarbiaujant viešajam ir privačiajam sektoriui ir e, taip pat e, užtikrinant kokybę ir užtikrinant atsakamumą. Dėkoju, dėkoju Dėkuoju. Ponų Dujonį mes išgirdome pristatymą apie sėklas, apie sėklų patikrą prieš ją, jas pateikiant rinkai. Ir taip pat išgirdome, kad sėklos sukuria didelę pridėtinę vertę. Dabar pereisime prie pono Luke Peters prezentacijos E, kuris yra Kopako Džeka fitosanitarinių klausimų darbo grupės pirmininkas. Manau, kad jūsų pasisakymo metu bus pabrėžtas būtent poveikis šio oficialių kontrolių pasiūlymo. Ir manau, kad jūs pristatysite taip pat mikro įmonių požiūrį. Dėkoju. Thank you, Mr. Chairman. I'm happy that Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad pakvietėte Kopa Kodžeką atstovą ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų atstovai į šį klausimą, nes dauguma mūsų narių yra mažos vidutinės įmonės priklausomos nuo pasiūlymo dėl e, finansinių kontrolių nuostatų Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už oficialaus pasiūlymo peržiūrą, siekiant užtikrinti oficialių patikrinimų veiksmingumą ir bešališkumą, tai yra labai svarbu ūkininkams ir jų kooperatyvams, siekiant užtikrinti sveiko ir saugaus maisto tiekimo mūsų vartotojams Europoje ir visame pasaulyje. Šiuo pasiūlymu siekiama padidinti konkurenciją, konkurencingumą ne tik ES viduje, tačiau taip pat ir konkuruojant su trečiųjų šalių gamintojais, taikant aukštus saugos ir kokybės standartus. Todėl siekiama, kad šio teis pasitelkus į teisės aktą būtų galima spręsti naujas ateities problemas susijusias su klimato kaita, maisto sauga ir e, kitais iššūkiais šio pasiūlymu siekiama sudaryti vienodas sąlygas visiems operatoriams, taip pat ir trečiųjų šalių gamintojams bei augintojams ir kaip žemdirbių atstovai mes apgailestaujame, kad nesižvelgiama šioje peržiūroje į E, rinkos aspektus, nes dauguma iš mūsų partnerių, kai kurie iš mūsų partnerių <clears throat> mm, gali naudotis oficialiomis valstybinių įstaigų patikromis, o mes tuo tarpu turime mokėti dvigubą e, patikrinimo mokestį tiek ES viduje, tiek ir norėdami eksportuoti savo produkciją. Manome, kad E, <clears throat> perkeliant e, patikros naštą, e, fina, užkraunant patikros naštą finansinę mažų vidutinių įmonių e, nėra proporcingas žingsnis, nes atitinkama e, kontrolė ir e, jos finansavimas ar vykdomas e, pasitelkus dabartinį mokesčių sistemą, todėl mes atmetame, nepritarėme atitinkamam mokesčių įvedimui, nebuvo e, paminėtas aspektas, kad dauguma lygų perneša ir atneša keliautojai bei turistai, tačiau šie žmonės neprisideda finansiškai, neįneša savo indėlio į kontrolės sistemą. Mes manome, kad būtina atsižvelgti ir saugoti naštos sumažimo mikro įmonėms e, arba nepriklausomai nuo dydžio perkelti Šią finansinę naštą visoms įmonėms, mažus vietinės įmonės sudaro didžiąją dalį ES ekonomijos, todėl taikomos atitinkamos išimtis atitinka komisijos strategija Europa 2020, siekiant sumažinti finansinę administracinę naštą mažoms vietinėms įmonėms ir pagerinti jų konkurencingumą. Eurostato duomenimis makro įmonių dalis palyginti E, su <clears throat> oficialių patikrinimų e, bendru skaičiumi yra pakankamai maža. Mažos vietinės įmonės sudaro tik 5 procentus viso kontroliuojamo sektorių. Sutinku, kad nemažai mažų vietinių įmonių dalyvauja e, šioje patikros sistemoje, tačiau turint omenyje, kad bendras mažų vietinių įmonių skaičius dar 90 procentų, tik 5 procentų yra kontroliuojami. Tokiu būdu susidaro <clears throat> tam tikras disbalansas maisto grandinėje ir mažos vietinės įmonės negalės pakelti visos finansinės naštos jau dabar. E, e, mums yra didinamos įvairios įmokos susijusios su produktų patekiamu į rinką. E, tokiu būdu papildomos patikros <clears throat> dar labiau E, padidins e, finansinę naštą ir sąnaudas mm, maisto produktų grandinėje. Ir e, todėl mes privalome užtikrinti, kad valdžios institucijos prisimtų tinkamą atsakomybę už netolygiai paskirstytą finansinę naštą. Deja, nebuvo pasiūlyta jokių tinkamų paskatų arba uh, reikalavimų siekiant pagerinti oficialių kontrolių veiksmingumą. Tai reiškia, kad e, gamintojai turės sumokėti galutinę sąskaitą iš, tik, iš tikrųjų ir tokia padėtis mums yra nepriimtina. <clears throat> Mes sutinkame, kad visų maisto grandinės dalyvių užduotis yra užtikrinti saugaus maisto tekimą, tačiau visi turi būti atitinkamai to lygiai kontroliuojami. Taip pat mums labai didelį nerimą kelia ta aplinkybė, kad jeigu būtų nustatytas naujas mokestis, tuomet e, mažos ir vidutinės įmonės paprasčiausiai neturėtų pakankamai finansinių lėšų dalyvauti toje sistemoje ir e, ją kontroliuojančioje sistemoje. Norėčiau pateikti kai kurios konkrečius pavyzdžius ūkininkai jau dabar yra daug dažniau tikrinami įvairių metų laiku, tai kainuoja tiek laiko, tiek kitų išteklių, mes manome, kad tokie patikrinimai turėtų būti derinami siekiant užtikrinti jų veiksmingumą. Ūkininkai dažnai savanoriškai dalyvauja kokybės tikrinimo sistemose ir tos sistemos atitinka Europos standartus arba <clears throat> netgi jų reikalavimai dar griežtesni ir dažniau, dažniausiai kontrolės vykdo nepriklausomi kredituoti tikrintojai, jie remiasi galiojančiais teisės aktais ir netgi griežtesnius reikalavimus taiko. <clears throat> Tuo tarpu E, e, po atitinkamo nepriklausomų patikrinimo e, valstybinės institucijos tikrintojai gali atvykti ir tikrinti tuos pačius dalykus, kurie jau buvo tikrinti. Privalome užtikrinti tarpusio saveikumą tarp privačių tikrintojų veiklos ir oficialių tikrintojų, valstybinių tikrintojų veiklos tam, kad lėšus būtų panaudotos veiksmingiau ir patys tikrinimo veiksmai būtų e, koordinuojami labiau tarp valstybinių ir nevalstybinių tikrintojų. Mes palankiai vertiname harmonizavimo ir skaidrumo koncepciją, e, kuri <clears throat> yra taikoma tiek valdžios institucijoms, tiek rinkos dalyviams. Mes siekime, kad vidaus rinka veiktų teigiamai ir kad būtų vadovaujamasi teigiama, teigiamas patirties pavyzdžiais ir būtų keičiamas informacija visoje ES teritorijoje. Apibendrinant, turime patvirtinti tokias taisyklės, kurios būtų naudingos ūkininkų ir kooperatyvų konkurencingumui tam, kad turimi ištekliai būtų naudojami pažangiau ir išmintingiau, tuo pačiu išlaikant aukštus gamybos standartus Ūkininkai ir kooperatyvai Europoje priklausomi yra nuo <clears throat> tarybos parlamento ir komisijos suvokimo būtent šių nuostatų svarbos peržiūrint galiojančius teisės aktus. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Peters. Jūs pateikėte labai įdomių minčių ir reikės e, į jas atsižvelgti. Parlamento kolegos turėtų jas atsižvelgti, o dabar suteiksiu žodį poniai Rut Velė, kuri vadovauja Europos vartotojų organizacijų asociacijai. Prašau. Thank you very much. Ačiū Dėkuoju Envi komitetui, kad pakvietėte mus į šį seminarą, kad išsakytume savo nuomonę apie teisės aktą iš vartotojų e, pusės. E, buvo iš, į šitą reglamentą įtraukta taip pat ir maisto kontrolės elementai tačiau kontrolėms apskritai skiriamas didžiausias dėmesys. Jeigu mes kalbame apie vartotojų mm, pasitikėjimą maisto produktų grandinę, turėtume prisiminti, kad pastaruoju metu tas pasitikėjimas buvo patikrintas ne kartą. Viskas priklausios nuo to, ar ta patikrų tarnyba veiks nepriklausomai ir ar veterinarai taip pat vykdys nepriklausomą veiklą. Labai svarbu todėl užtikrinti audito patikrinimus. Mums svarbu ne, ne tik tai, kas vykdys tuos patikrinimus, tačiau kas ir kaip bus tikrinama. Mes vis prisimename arklienos skandalą, Tačiau tokių skandalų Europoje buvo pakankamai daug, todėl labai svarbu, kad visos tarpinės maisto grandinės grandys būtų įregistruotos sistemoje. Šitie skandalai parodė, koks ilgas, ilga ir sudėtinga maisto produktų grandinė yra. Ir todėl visos dalyvaujančios šios grandinės dalys turi laikytis tų pačių teisinių reikalavimų. Žinoma, išteklius e, reikia tinkamai paskirstyti tarp verslo ir potencialios rizikos. Parlamentarai ir aš manau, kad ta rizika taip pat turi būti siejama su e, galimu pavojų vartotojų sveikatai. Mes turime užtikrinti, kad maistas būtų tokios kokybės, kokios tikisi vartotojai papildomai prie tų visų saugos reikalavimų. neseni skandalai parodė, kad labai svarbu bendradarbiauti, keisis informacija tarp valstybių narių. Todėl labai svarbu veiksmingai keistis ne tik informacija, bet ir tų prognozinių tyrimų medžiaga tarp valstybių narių. Labai svarbu keistis plataus masto informaciją ir tai yra siūloma ir komisijos pasiūlyme. Įvertinut skubiai šitą informaciją apie galimą grėsmę, galima užkirsti kelią grėsmėms kaip tai buvo padaryta Junktinėje karalystėje ir taip pat galima užkirsti kelią e, globalesniam e, nematų teršalų arba užkratų e, plitimui. Jeigu kurioje nors valstybėje narėje buvo identifikuota potenciali grėsmė, reikia, kad per sistemą būtų įspėti vartotojai ir kitos valstybės, kad būtų galima imtis skubių veiksmų. Kiekvienas kalbėtojas šiandien pabrėžė uh, oficialių patikrinimų finansavimo klausimą. Šitas klausimas nepaliks mūsų ramybėje ir artimiausiais mėnesiais. Tai labai svarbus aspektas įgyvendinant uh, šio įstatymo nuostatas. Žinoma, reikia išplėsti tų įmokų mokėtojų ratą, tačiau labai svarbu skaidriai apskaičiuoti mokesčio dydį ir taip pat skaidriai beveiksmingai tą ta mokestį rinkti. Skaidrumas yra svarbiausias dalykas, leidžiantis išsaugoti kompetitingų institucijų e, nepriklausomumą. Taip pat buvo siūloma ir tokia nuostata, kad šitie mokesčiai galėtų paskatinti ir įmonės kurios e, tinkamai laikosi teisės aktų normatyvų. Taigi, tos įmonės, kurios sėkmingai veiktų, galėtų būti, galėtų tikėtis mažesnio mokesčio, o kurios nuolat pažeidinėtų teisės aktus, galėtų tikėtis jų padidinimo. Mes taip pat kalbėjome apie riziką pagristas patikras. Tačiau reikėtų atsižvelgti į verslo konkrečią situaciją. Kartais pats verslas negali įvertinti rizikos ir todėl aplinkosaugos komitetas turėtų pagalvoti geriau, ką reiškia rizika pagrįstas vertinimas arba patikros. Žinoma, bus grįžtama vėl ir vėl prie nepaskelbtų patikrų klausimo iš ankstinis informavimas gali būti toleruojamas tik tai išskirtinėmis e, aplinkybėmis. Dabar komisijos pasiūlyme neaišku, kada, kokiamis aplinkybėmis e, patikrinimai, apie patikrinimus turi būti informuota iš anksto. Jeigu iš anksto bus informuojama apie būsimą patikrą, tai e, pat tikri, tikrinantis pareigūnas tikrai negalės gauti tikros informacijos apie konkrečią padėtį. Todėl e, visos kontrolės turėtų būti tokios, kad jų būtų galima tikėtis bet kuriuo metu. Nuobaudų klausimas taip pat buvo minimas nekarta. Komisaras kalbėjo ir apie tai, kad kas... penalties. Um, so that there is a disincentive for fraudulent or misleading <clears throat> unsafe practices. Now, kad uh, nusikaltimas neturi apsimokėti, jis neturi būti naudingas. Todėl reikėtų labai gerai pagalvoti, kaip tos nuobodos jų sistema veiks praktikoje. Galbūt reikėtų pagalvoti apie komisijos vaidmenį, suformuluojant gairias valstybėms narėms, kadangi valstybėse narėse tas pats įstatymas, tas pats teisės aktas galėtų būti taikomas skirtingai, o reikėtų užtikrinti, kad ateityje visos valstybės vienodai taikytų nuostatas dėl nuobodų. Ir skaidrumas, paskutinis klausimas. Žinoma, į sąrašą galime įtraukti bet ką, bet jeigu mes neužtikrinsime atitikties skaidrumo, tai tikrai mes nepasieksime to, ko sieksime ES maisto grandinėje. Buvo paminėtas tam tikras e, e, rodiklių, tokia tam tikra rodiklių sistema, jinai egzistuoja ne tik tai Junktinėje karalystėje, bet ir kitose valstybėse. Tokios schemos rodo, kad jas taikant yra pavykę sumažinti apsinuodimų maisto produktų skaičių. Žinoma, reikėtų numatyti konkrečius parametrus, kurie užtikrintų skaidrumą ir atitikti. Reikėtų atsižvelgti į vartotojų interesus. Pirmiausia, vartotojai turėtų patys apsispręsti, ar jie nori pirkti tam tikrą produktą ar imtis rizikos, tačiau kita vertus, jiems reikia pasiūlyti konkrečius standartus. Mes manome, kad valstybės narės turi paskelbti tų patikrų rezultatus, taip pat ir šios srities verslo atstovai turėtų teikti išsame informaciją vartotojams, kad jie galėtų sąmoningai pasirinkti. Šiuose diskusijose buvo išsakyta daug klausimų, apie kuriuos reikės toliau mąstyti. Mes artimiausių metų ir toliau bendradarbiausime su jumis. Dabar aš turiu išvykti skubiai ir negalėsiu dalyvauti tolesnėje diskusijoje, tačiau jeigu norite ko nors paklausti, tai Kreipkitės į mus. Prieš suteikdamas žodį pirmininkui klas, norėčiau padėkoti ponai Velė kuri pristatė būtent vartotojų požiūrį. Vartotojams reikia veiksmingos patikros, veiksmingos kontrolės. Reikia, kad būtų veiksmingai kontroliuojami ES ir iš trečių šalių atvežami gaminiai. Prašau, pirmininkės, teikim žodį. Ja, dank, Ačiū kolegai Pirijo tiesų iš kitos stalo pusės išgirdome nemažai naudingų pasiūlymų, minčių ir taip ir reikia elgtis išklausyti įvairių šalių siekiant bendro tikslo. Noriu paklausti šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų, ar jie dar turėtų klausimų. Kolega Šnelhartas prašo žodžio ir ponia Linda Makevan. Orstui Šnelhartui žodis. Ačiū. Mintis buvo labai įdomas, norėčiau grįžti prie vieno klausimo susijusio su e, informacijos viešinimu ar viešų prieinamumu. Norėčiau paskutiniosios pranešėjos paklausti, kaip ji, kaip vartotojų atstovė vertina šį klausimą ar tinkama yra taikyti tokią sistemą, kuomet įvairių asociacijų ir organizacijų atstovai įneša savo finansinį indėlį tam, kad apsunkintų galimybę užtikrinti viešą prieigą prie tam tikros informacijos kitoms organizacijoms. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad būtina atskirti piktybinį sukčiavimą nuo klaidų darimo ir man atrodytų, kad negalima visų įmonių įtardinėti sukčiavimu. Aš taip nesielgčiau, todėl aš vertinčiau kaip pavojingą dalygą viešo informacijos skelbimą e, apie visas įmonės atlikus atitinkamus patikrinimus. Jis galėtų kelti grėsmę šių įmonių veiklai. Taigi noriu paklausti, <clears throat> kur būtų galima nubrėžti tą ribą tarp e, skelbimos informacijos kenkimo įmoniai ir ne. <clears throat> Ir gaila, kad pranešėja jau turi išvykti. Taigi, kad Danijoje tos sistemos reikalavimas užvelninimas sąlygojo apsinuodimo maisto produktais, Vokietijoje tokių dalykų nebuvo pastebėta. Taigi, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę <clears throat> apie tai, kaip jūsų įmonė vertintų atitinkamos sistemos taikymą. Pirmiausiai, E, taip pat e, vertinant visą šį reiškinį sukčiavimo ir nesąmoningų pažeidimų kontekste. Taip pat noriu paklausti, kas turėtų kontroliuoti pačius tikrintojus. E, noriu paklausti, ar, nepriklaus, ar jūs bendradarbiaujate su kontroliuojančiomis institucijomis ir jos su jumis, ar kontrolės vykdomos iš viršaus, gaunant atitinkamus nurodymus. Lindai Makevans žodis. Norėjau du aspektus paminėti. Vienas susijęs su ponios Vils mintimis apie tai, kokie kokios įmonės, kokie subjektai patenka į šios direktyvos taikymo sritį, man atrodo, kad E, mėsos e, perdirbėjai, pjaustytojai <laughs> nepatenka į taikymo sritį šios direktyvos. Taip pat apie neskelbiamas e, patikras ir jų dažnumą. Kiek žinau, anksčiau e, skerdienos perdirbimo įmonėse anksčiau tokie patikrinimai vykdo pakankamai dažnai, kaip ir bus dabar Brita Reimers, kadangi turime čia gamintojų atstovų, tai man būtų įdomu sužinoti, kaip vykdomi patikrinimai didesnėse ir mažesnėse įmonėse atsiliepia finansiškai jūsų darbų procesams. Aš, kadangi pati esu ūkininkė, tai savo kasdienį veikloje <clears throat> turiu vadovautis visais galiojančiais įstatymais. Ir kuomet mano ūkija kas nors bando atlikti kažkokį patikrinimą, tai tas tikrintas yra dažniausiai atsakingas už vieną kažkokią tai sritį. Tačiau jeigu mes kalbame ir mąstome apie veiksmingus patikrinimus, tai turime atsižvelgti ir į netiesioginės sąnaudas, kurias patiria įmonės, jas atitinkamai kontroliuojant. Ačiū taip pat už šį klausimą, daugiau nematau norinčių klausti, taigi užduosiu pati dar vieną papildomą klausimą. Mes šiandien po pietų ginčijamės visą laiką taip pat ir dėl tų patikrinimų finansavimu. Manau, kad ponas Borelo minėjo, kad reikia atskirti patikrinimus, kurie yra naudingi ekonominių požiūrių ir kitokio pobūdžio patikrinimus. Aš savęs klausiau ilgą laiką, kaip atitinkamas patikrinimas gali būti naudingas ekonominė prasme. Kalbant apie mėsos perdirbimo įmonės, mes siekiame kaip vartotojai atitinkamą saugą maisto produktų užtikrinti, tačiau kaip čia gali pasitarnauti atitinkamai patikrinti. Tuomet ponas Beloni kalbėjo apie e, tas <clears throat> sėklų e, patikras ir čia supratau, tą ekonominę patikrų naudą, kuomet yra sėklos atitinkamai sertifikuojamos, jas patikrinus. E, po to buvo kalbėta ir apie patikrinimus įmonių viduje. Čia man vėl iškilo papildomų klausimų. Taigi dabar norėčiau jūsų paaiškinimo. Jeigu aš vadovauju sėklų e, gamybos e, įmoniai, kuri turi atitinkamą kokybės sertifikatą <clears throat> ir dėl to gali e, pardavinėti savo sėklas rinkoje, tačiau nustačius atitinkamus pažeidimus tų sėklų patikrinimo metu sertifikatai neišduodami, e, todėl e, sėklų vėliau negalima rinkoje pardavinėti atitinkamai, taigi įmonės veikiančių šioje srityje turėtų būti suinteresuotos tiek vidaus kontrolės aukštų lygių, tiek ir patikrinimais iš išorės tam, kad galėtų turėti atitinkamus sertifikatus. Buvo daug kalbėta apie patikrinimų e, sąnaudas įmonės veiklai papildomai sukeliamas, taip pat apie patikrinimų dažnumą. E, tarkime, kontroliuojant, kokie augalų apsaugos, kokios priemonės ir medžiagos yra naudojamos. Žinoma, reikalaujama įvairių pažymų, sertifikatų iš ūkininkų, kalbant apie <clears throat> e, tam tikrą e, tam tikras e, patikrinimų sąsajas tarpusavėje galbūt komisijos atstovai galėtų pakomentuoti galimybę pildyti tam tikrą patikrų žurnalą, kuriame būtų informacija apie jau atliktas patikras tam, kad e, nereiktų gaišinti bereikalo ūkininkų. Na, orstos aš nenoriu tas dar norėt pakomentuoti, to mes teiksime žodį pranešėms. Noriu paklausti komisijos tiesiai šviesiai Noriu paklausti, <clears throat> kaip yra nustatomos įmokos dydis patikrinimo, tarkime, kaip yra įvertinama kontrolės kaina ir kaip tie kaštai yra patinkamai paskirstomi. Ar kiekvieną kartą yra nustatomos sąnaudos atliekant kontrolę, ar yra taikomi kažkokie bendrėjai tarifai, nes tarkimai, jeigu patikra kainuoja 1000 eurų, tai tos 1000 eurų reikia atitinkamai tai įmoniai uždirbti, kad galėtų padengti atitinkamas kontrolės išlaidas ir jeigu į tų pinigų neuždirbama, tai kyla, manau, kad nemažai problemų. <clears throat> Pone Pudelė, galėsite na, šiek tiek pasvarstyti pasiruošdamas atsakyti užduotus klausimus dabar ekspertam žodis pirmasis ponas Kalderonis. Dėkuoju už tokias labai įdomias pastabas ir klausimus dėl skirtumų tarp sukčiavimo ir netitikimų. Na, iš tikrųjų labai svarbu žinoti, kad jau egzistuoja greitojo informavimo sistema. Ir būtent čia sistema naudojantis yra nusinčiamas signalas uh, E, kontrolės institucijoms ir operatoriams apie kilant, kilančią riziką, jeigu, tarkim, netitinkant standartų maistas patenka į rinką. Na, ši sistema jau veikia ir būtent ją naudojantis mes galėjome jau mm, išspręsti tam, tikras, e, tam tikrus klausimus, kuomet nesavanoriškai buvo netitinkama reikalavimo arba kai buvo panaudotas sukčiavimas. Tarkim, ši sistema, greito informavimo sistema gali būti panaudota ir nebūtinai kalbant apie maisto saugumą. Mes šiandieną kalbėjome daug apie arklienų skandalą. Tai buvo tikras, tikrai sukčiavimas, bet jis nesusijęs su maisto sauga. Tai nėra sanitarinis aspektas, tai yra prekybos aspektas. Žinoma, svarbus šis dalykas, bet e, tai norėjau pabrėžti. Na, kalbant apie mėsą, Mes šiame sektoriuje nuolatos vykdome kontrolę ir taip pat skerdyklose visuomet yra ekspertai, veterinarijos ekspertai ir reikia turėti tam tikrą anspaudą, kuris yra vadinamas sanitariniu anspaudu. Taigi tai yra garantija, kad kontrolė tikrai atliekama oficialiai. Na, o toliau perdirbimo įmonės, kurios perdirba <coughs> mėsą kontrolę vykdo gana efektyviai ir, ir šiuo atveju vykdomas identifikavimas. Tai yra įmonės turi būti užregistruotos, identifikuotos ir negalima į rinką pateikti maisto, kuri, kuri, kuriam nebūtų pritaikyta oficiali patikra. Taigi, skaidrumas, e, e, tų patikrų skaidrumas mums yra, na, tai yra geras dalykas, mes dėl to problem, problemų neturime, dar ir todėl, kad kontrolės, kontrolės atliekama dažnai ir jos turi būti veiksmingos. Na, pamiršau praėjusį kartą, kai kalbėjau pasisakyti apie net, atleidimą nuo mokesčių mažų ir vidutinių įmonių. Mes asociacijoje taip pat turime ir mažų įmonių, bet manome, kad šis klausimas ne visai teigiamai, tinkamai svarstomas. Iš tikrųjų, atleidimas nuo mokesčių e, negali leisti tokioms įmonėms nemokėti mokesčių, bet vis tiek gauti tokias pačias kontrolės. Kaip kad ponas Borelį minėjo Italijoje, Tokiu atveju reikėtų, kad už kontrolę sumokėtų nedidelė dalis įmonių, tiesiog tos didel, vidutinės ir didelės įmonės ir manau, kad jos turėtų mokėti už visą maisto gradinę ir tai nebūtų teisinga. Na, o dėl tų kontrolių, kurios turi tam tikrą ekonominę naudą, na, mūsų atveju mes turime tam tikrus iš ankstinius reikalavimus. E, mūsų sektoriaus istorija jau gana ilga ir ekonominė nauda patikrų yra tuomet, kuomet, kalbant apie ek, e, eksportą, e, būtent į trečiasias šalis tos kontrolės yra veiksmingos. Dėkuoju. Uh, no, in, in Italian. <laughs> Io uh, vorrei parlare del... Norėčiau pasisakyti dėl dviejų dalykų. Tai yra dėl kontrolės kainos ir, ir sėklų sektoriaus kontrolių vertės. Kainos yra gana proporcingos didžia, dažniausiai. Tai yra kainos atitinka uh, apimtis, kiek sėklų yra pagaminama. Minėjau jums patikras E, sektoriuje, sieklų sektoriuje ir kainos yra susijėtos su kiekius, tai yra už toną mes mokame. Taigi nemanome, kad e, mažos ir vidutinės įmonės iš tikrųjų labai nukentėjęs nuo tokių e, reikalavimų. Ir manome, kad reikėtų, kad būtų vienodai paskirstytos tos išlaidos. Ir taip pat visas sėklų sektorius turi būti vienodai kontroliuojamas. Na, o kalbant apie vertę, apie sėklų vertę, apie patikrintų sėklų vertę, turėčiau pasakyti, kad manome, kad informacijos, tinkamos informacijos apie kontrolę e, yra ir nepakankamai iš tikrųjų ši informacija naudojama. Būtų galima daug, labiau susipažinti su tokia informacija ir taip sukurti jos pridėtinę vertę. Mes sėklininkai e, kartu su vartotojais ir kitais gamintojais nu, turėtume pabrėžti, kad e, tokios patikrintos sėklos ne tik, kad užtikrina tikro gaminio identifikavimą, bet taip pat užtikrina ir gaminio e, sveikumą, patikimumą. Mes norėtume, kad e, būtų tam tikros taisyklės, kuriomis naudojantis būtų platinama informacija apie kontrolę sėkloms, todėl kad mes mokame, da, mes patirime išlaidas ir būtent informacija galėtų sukurti pridinę vertę visam šiam sektoriu, visai grandinį. Ja, dankeschön, bitte, Herr Peter. Dėkuoju. Aš norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms, kurie manė, kad reikia įspėti vartotojus dėl to, koks, kokios rizikos gali kilti perkant tam tikrus e, produktus. Bet tu, o kaip informuoti ūkininkus? Visi tik kalba apie tai, kaip reikėtų kontroliuoti juos, tačiau niekas nepasakė, kaip pateikti jiems tinkamą informaciją ir kaip juos uh, supažindinti su naujaisiais teisės aktais ir kaip pateikti informaciją apie tai, kaip tie teisės aktai turėtų būti įdėgiami. Aš manau, kad mes kalbame apie du skirtingus dalykus. dalykus. Mes turime labai platų uh, įstatymų paketą, Ir kitas dalykas yra apie tai, kaip uh, užtikrinti augalų saugą ir kaip tuos uh, augalus paversti saugiu maistu. Taigi visa tai yra suformuluota maisto saugos reglamente. Dabar Jeigu kalbėsime, kaip įgyvendinti ūkininkui visas galimas nuostatas dėl oficialių patikrų, aš manau, kad tai turėtų padaryti tiesiog kvalifikuotas inspektorius. Raimer klausė apie papildomus kaštus. Aš nepateikinėsiu skaičių, tik tai pakalbėsiu apie pačią idėją. Dėl to, kokio pobūdžio kontrolės turėtų būti vykdomos. Jeigu bus daromos tik tai dokumentų patikros, tai tą galima daryti ir pasinuėmus derlių. Tačiau jeigu būtų norima tikrinti pačytisius procesus, mašinų veiklą, jų saugą ir taip toliau, tai tuomet reikėtų tai daryti e, proceso metus. Ir tuo atveju sezono arba derliaus numimo metu reikėtų atlikti vienu metu patikras, tai tuomet jų skaičius išauktų iki tūkstančių ir be to ūkininkas nebūtų labai laimingas, kadangi tos kontrolės būtų jo manimu nelaiku, nepriklausomai nuo to, ar jos būtų vykdomos iš anksto informavus ar neinformavus. Žinoma, metų laiko pasirinkimas yra taip pat labai svarbus, kadangi galima tas kontrolės vykdyti ir prieš derliaus nuimo kampaniją jos metu arba po. Kitas dalykas, jeigu kontroliuojančius asmenis pareigūnus kontroliuoja dar kiti kontrolieriai, tai tuomet būtų galima pasirinkti ir tokią sistemą arba pasirinkti ir kitą variantą, koks yra taikomas Belgijoje. Dar neatsakytas klausimas, kuris buvo patikęs komisijai dėl to, kai bus apskaičiuojami kaštai. Pirmiausia, atsakysiu poniai McKevin po arklienos skandalo mes patikslime, kokia yra teisinė padėtis valstybėse narėse susijusi su prekybininkais, nes <clears throat> kaip matėme, e, vienas prekybininkas iš tiesų, tai yra prekybininkas e, bei e, biržų makleris buvo smarkiai e, įsijungęs į šį skandalą ir iš tiesų mm, yra prekybininkai <clears throat> e, skirtingų rūšių, vieni dirba tik tai kompiuterį turėdami savo, kaip savo darbo įrankį, o kiti iš tiesų saugo tą mėsą e, atitinkamose saugyklose, šaldytuvose. Ir vienus yra daug sudėtingiau kontroliuoti nei kitus. Taigi tas prekybininkas, kuris turėjo e, šaldytuvus, tose šaldytuvuose e, perpakodavo mėsą. Ir tokia praktika yra neleistina. Tokie, jeigu prekybininkai patys neturi sandėlių šaldytuvų, jie turi būti atitinkamai registruojami E, ir iš tiesų labai sudėtinga kontroliuoti prekybininkus, kurie dirba naudodamis vien kompiuteriu. Kaip apskaičiuoti kontrolės sąnaudas nacionalinės arba regioninės institucijos, kadangi e, Vokietija, kaip Italija ir Ispanija ir federalinė valstybė, tai jų padėtis yra šiek tiek ypatinga, tačiau bendras sąnaudas turi apskaičiuoti valstybinės institucijos. <clears throat> <clears throat> įrangą, e, biuro sąnaudas, e, mokymo išlaidas e, būtina įtraukti į šias sąnaudas, kaip ir atitinkamą mėnesinį atlyginimą. Ir tarkime, įsivaizduokite, kad sumuštinių kioskas, kurį patikrinti užtruktų pusę valandos neturėtų mokėti tos pačios e, įmokos už patikrą, kaip 250 darbuotojų samdanti mėsos perdirbimo įmonė. Reikia atsižvelgti tiek į sugaištą laiką, tiek ir į papildomus kaštus, įskaitant ir tikrintojų atlyginimą, kuris skiriasi Šiaurės Europos valstybėse ir pietų Europos valstybėse. Dėl šios priežasties nenorėjome siūlyti vienodo mokesčio taikymo, tarkim 50 eurų už valandą įkainio visai ES teritorijai, tokiu būdu nesiūlant vienodo įkainio galima atsižvelgti į ES e, valstybių narių ir regioninę specifiką. <clears throat> Kalbant apie tą sistemą, kurioje taikomos um, išimtis uh, mažoms įmonėms, tikrai negalime tikėtis, kad didžiosios įmonės turėtų apmokėti mažų įmonių kontrolės sąskaitas. Tas uh, sąnaudas turėtų padengti valstybės narės iš savo biudžeto lėšų arba savivaldybių biudžetų, regionių biudžetų. <clears throat> O tai E, čia reikia pasitelkti atitinkamas, e, tinkamus įstatymus teisės aktus susijusius su e, valstybių narių taikoma subsidijų tvarka. Kalbant apie neskelbiamas patikras atskirose ūkiuose, taip, Mūsų pasiūlymų siekiama užtikrinti geresnį kontrolės veiksmų koordinavimą, <clears throat> nesuntinėjant e, panašią patikrą vykdančių inspektorių tos pačius ūkius. Ir iš tiesų būtų keista, jeigu kas savaitę vyk, būtų vykdomi atitinkami patikrinimai atskirose ūkėse, tikrinant tik tai tam tikrus aspektus. Taip niekas ir nedaro nacionalinės e, tarnybos e, turi geriau koordinuoti tarpisavėje e, veiksmus tam, kad, tarkime, viename ūkyje, apie kurį kalbėjo tame pačiame ūkėje, <clears throat> kurį minėjo ponas Petersas, nebūtų taikomos patikros dažniau nei kartą per metus, turint omenyje, kad ūkininkai, žemdirbiai ir šiaip yra kontroliuojami per netiesioginę paramos susėjimą priimant sprendimus dėl jiems išmokamų tiesioginių išmokų, atsižvelgiant į gyvūninės, augalinės kilmės jų produktų gaminamų prigimti ir pesticidų naudojimą ir Kitus aspektus, žinoma, būtina laikytis galiojančių taisyklių tiek pesticidų naudojimo, tiek e, gyvūnų gerovės srityje ir tinkamų reikalavimų yra laikomas ir patikros atitinkamai, atsižvelgiant į šios aspektus, yra organizuojamos. Pirmininkė, ačiū, dėkoju už atsakymus į klausimus, už dalyvavimą diskusijose, daug klausimų išgirdome, kaip ir į juos atsakymų, taip pat kai kurios dalykus nebuvo atsakyta, kai kurios klausimus noriu padėkoti kolegai Pirilo, kuris kartu su manimi pirmininkavo šiam posėdžiui, dėkoju pranešėjams, mūsų ekspertams, ypač norėčiau padėkoti ponui Kličinskui, kuris labai kantriai mm, klausėsi mūsų diskusijų. E, taigi, manau, kad e, artimiausiais mėnesiais ir per artimiausias savaitės mes toliau diskutuosime šiais klausimais. Tikiuosi, kad e, galutinis mūsų diskusijų rezultatas bus visiems priimtinas e, komitete. Lapkričio pradžioje dar svarstysime šį pranešimą, sausio mėnesį 14 metais balsuosime, dar kartą dėkojom, taip pat ir vertėjams <clears throat> už papildomas darbo minutės, taigi ačiū visiems ir linkiu visiems geros kelionės namo.